Dear colleagues, I would like to start our meeting of today. Welcome. Gerbiami kolegos, noriu pradėti posėdį. Sveiki visi atvykę. Pirmasis klausimas, darbo tarkės patvirtinimas. Jokių pasiūlymų iš niekur nesulaukiau, nei pati neturiu ką pasiūlyti dėl pakeitimų. Taigi, matote projektą, siūlau jį priimti dar pasakysiu, kad e, skirtas laikas atskiriems klausimams e, turėtų būti, jį reikėtų žiūrėti lankščiai. Nes turbūt ne visuomet sugebėsime griežtai laikytis e, laiko, taigi kai ateisite tai ar išeisite iš salės, atsižvelgite į tai. Antrasis darbo tvarkės punktas, pirmininkės pranešimais, neturiu jokių specialių pranešimų, galima iškart perėti prie trečiojo darbo tvarkės punkto. E, tolesnės diskusijos dėl bendrojo reglamento 14-20 metams. Tikriausiai prisimenate, kad per praėjusius mėnesius kalbėjome apie skirtingus aspektus e, reglamentavimo bazėje tam laikotarpiai. Šiandieną minėsime visus punktus susijusius naująją sistemą. Uh, Ir e, kiekvienų klausimų yra atvykę pasisakyti regionų komiteto pranešėjai. Mes e, suteiksime 10 minučių kolegoms pristatyti savo klausimus dėl bendrojo reglamento regionų e, komitete, kad jų šamarinė yra pranešėja. Bet regionų komiteto pranešėja, bet atvyko ponė Breso, pirmininkė komiteto ir ji pasisakys, dėje e, skiriu tik 10 minučių, tikiuosi jums jų užteks, o paskui pasisakys pranešiai ir kiti kolegos, kurie norės šnekėti. E, Pone Mersės Breso, pirmininkė, žodis jums. Dėkuoju, pirmininkė, kolegos. Gerbėmi Europos parlamento nariai, pirmiausiai noriu padėkoti, kad mane pakvietėte į komitetą. Kaip e, supratote, atstovauju pranešėjai. Mums ši nuomonė yra nepaprastai svarbi. Ir e, klausimo svarba e, rodo ir tai, kad aš pati atėjau pristatyti šį klausimą. Mes rengsime nuomonę dėl teisėkros paketą, norime, kad būtų išgirsta mūsų nuomonė. E, Norime, kad jį būtų aiškiai suprasta sprendimų prieimimo procese ir kaip galima greičiau. E, vyksta teisėkros procesas ir pradėsiu nuo Koter regionų komiteto komisijos e, pranešimo, ko penktą jis buvo paskelbtas. Nemanau, kad jeigu žiais trečiosios pasikeistų mūsų pozicija, svarbiausias dalykas mums yra e, daugia pakopė valdysena ir partnerystės. E, pirmasis klausimas mums ypatingai svarbus. Subsidiarumas turėtų e, būti visiškai tvirtintas, reikėtų vietos valdžios vaidmenį išiškinti, įgyvendinant, e, rengiant ir peržiūrėti varius strateginius dokumentus, e, bendrąją strategiją, partnerystės sutarimus ir veiksmų programas. Mes manome, jog nėra sąžininga tai, kad vietos ir regionė valdžia e, tarsi prilyginama pilietinės visuomenės e, partneriais. Mes norėtume patys įsitraukti į partnerystės sustarimus, norėtume, kad dalyvautų regione vietos valdžia. Daugeliu atveju Europoje valstybės scenarėse e, šios struktūros yra e, bendrai valdos su kitomis struktūromis įvairias programas, taip pat jas finansuoja. Dabar e, daugia pakopis valdymas. Kai e, bus e, paskelbtas Elksenos kodeksas partnerysčių srityje, tada galėsime pasižiūrėti į valstybių narių parengtus kontraktus, sutartis Reikia siekti, kad regionė valdžia būtų visiškai traukta į tų kontraktų rengimą. Kitas nepaprastai svarbus dalykas yra toks lėšos, kurios bus investuojamos į bendrąją struktūrą, pagal bendrąją struktūrą e, struktūriniai fondai labai svarbus pagal keletą prioritetų, taip pat e, teminiai prioritetai siemi su E, strategija Europa 2020. Mes norime daugiau lankstumo parenkant prioritetus. Taip pat e, siūlome atsisakyti minimalių ribų, kurias e, pasiūlė komisija. Vietos regionė valdžia turėtų uh, E, pasirinkti teminės atskiras temas, e, susijant jas su strategija Europa 2020, būtent atrinkti tris prioritetus, e, su, iš, kur, kurie bus finansuojami iš struktūrinių fondų. Sanglaudos politikoje rezultatai turėtų būti siemi su regionės valdžios atliekama analize. Tematiniai prioritetai negali būti uh, E, sukūrėmi Briuselėje. Vietos regionė valdžia turėtų e, juos parengti. E, bendra strateginė struktūra, kuri paskelbta praeitą savaitę, tai yra tik darbinis komite, dokumentas, bet regionų komitetas parengs savo iniciatyvą nuomonę. Dėl šio dokumento mes norime užtikrinti, kad būtų derinama fondų veikla, ypač regionės plėtros fondo, socialinio fondo e, veikla, taip pat, kad būtų atsižvelgiama į miestų plėtros projektus. Reikia užtikrinti augimo galimybę, e, reikia daugiau gyventi projektų finansuojamų iš kelių fondų. Ir mes e, Vėliau žinome, kad e, bus parengtas priedas, kuris bus patvirtintas pagal bendro sprendimo e, procedūrą su parlamentu e, prie pasiūlto sistemos. Kitas dalykas - regionai, pavyzdžiui, pereinamiai ar tarpiniai regionai. Mes siūlome įdėkti tokią tarpinę kategoriją pagal skaičius paskelbtus Eurostat pagal duomenys, kuriuos paskelbė Eurostatas, ir matome, kad yra vis daugiau tokių regionų, nes atsiranda e, vis daugiau regionų, kurių e, BVP nukrito e, žemiau 90 procentų ES BVP vienam gyventojui dėl ekonominės situacijos, taip pat dėl tarptautinės konkurencijos. Galima sakyti, kad krizė mažina ES BVP vidurkį vienam gyventojui daugelį Europos teritorijų. Tai yra susijęs su globalizacija, su krizės sukeltomis problemomis. Mes e, esame dar atviri atviroms rinkoms, taigi paremtume šią tarpinę kategoriją bet e, mums e, taip pat labai rūpi, ką nuspręs dėl šio klausimo taryba. Toliau turėtume surenkti diskusiją. E, turiu galvoje regionų, regionės plėtros ir biudžeto e, komitetų bendrą posėdį, bendrą diskusiją. Nes daug kas susijęs su šių komitetų bendra veikla. Mes manome, kad reikia nustatyti atitinkamas sąlygas makroekonominės sąlygas, tačiau nėra teisinga, kad regioninė vietos valdžia ir sanglaudos politika tapo tarsi įkaitę e, įgyvendant stabilumo politiką. Jeigu kai kurios valstybės narės nesilaiko savo įsipareigojimų e, dėl nacionalinio e, biudžeto deficito kyla problemų mes e, norėtume, kad būtų patikslintos ex ante sąlygos, kol kas jos yra pernelyg išsamios, pernelyg detalios. Reikėtų pasižiūrėti į pakeitimų pro, e, projektą e, išdėstą ketvirtame priedė, ypač mūsų 63 pakeitimą. Mes siūlome supaprastinti procedūras, daug dirbome šioje srityje ir pateikėme jums rezultatą. E, sanglauda ir e, vienodėjimas, o ne skirtumų išiškėjimas toks turėtų būti mūsų tikslas. Mes manome, kad sąlygos neturėtų e, primesti paskui finansinių sankcijų. E, egzistuoja du e, kontraindikatoriai. Tai yra tam tikra kompensacija ir paskatos. E, yra numatytas tam tikras rezervas ir tekste mes kalbame apie tai, koks turėtų būti tas rezervas. Valdymo kontrolės audito reikalavimus supaprastimas, kitas dalykas valdymo taisyklės tikrai turėtų būti supaprastintos. Manome, kad naujas pasiūlymas reikia supaprastinti viską komisijai, tačiau užkraus didesnę e, naštą valdymui, kontroliai auditui, e, nacionaliniai e, regionų ir vietos valdžiai. Kyla tam tikrų abejonių dėl e, ministerinės akreditavimo tarnybos. Tai e, būtų dar papildoma biurokratinė našta, taip pat ir dėl vietas ir regioninio audito. E, mes pateikėme keletą pasiūlymų dėl supaprastinimo savo dokumente ir norėčiau jūsų paprašyti pasižiūrėti į tai, bent jau atsižvel... pastudijuoti, atsižvelgti, nes daugelis regionų, kurie naudojasi fondų lėšomis turėtų turėti galimybę tą daryti lengviau, reikėtų galbūt specializacijų daugiau ateityje sanglaudos politikoje. Ateityje programuojant, planuojant veiksmus reikėtų atsižvelgti į regionį aspektą kur kas labiau. Ir mes džiaugiamės komisijos e, pasiūlymais dėl teritorijų plėtros integruotos e, regionės plėtros kyla šiek tiek abejonių dėl to, kad e, principai patys yra gana sudėtingi. E, pavyzdžiui, Urban programoje pernelik e, daug tikslų yra nustatyta ir mums tai kelia nerima. Regionės e, miestų politikos priemonės bus siemos su teminė koncentracija temų. Ir turėtume dar labiau pasigilinti į tai. Mūsų nuomonė reikėtų e, finansuoti tokias sritis kaip infrastruktūros plėtra, informacijos, te, komunikacijų technologijos, ne tik paslaugas. Kitas dalykas e, regionio bendradarbiavimo programos keliuose regionuose, atsižvelgiant į tam tikras bendras ypatybės. Reikia pažiūrėti, kaip tai sėsi su regionė struktūra. Atokiausiems regionams taip pat reikėtų konkrečių specialių priemonių. Taip pat e, netankiai gyvenoms teritorijoms. Mes esame pateikę e, maždaug 60 pasiūlymų, pakeitimų komisijos tekstui ir galbūt tai bus e, dirba, penas pamastymui mm, ir jūsų komitetui. Pasisakome už e, pono Šmitsono nėra iš socialinio fondo, bet aš pasakysiu, kad E, nors jo ir nėra, pasakysiu, kad mes pasisakome už e, sanglaudos socialinio fondo panaudojimą mm, sanglaudos politikoje pagal bendrą strateginę sistemą. Taip pat reikia galvoti apie regioninį aspektą. Socialinis fondas jau veikia regionių mastų, bet mes norime, kad tas aspektas dar labiau stiprėtų kitose srityse. Taigi labai ačiū už tai, kad išklausėte. Uh, uh, Dėkoju poniai pirmininkiai. Dabar noriu pasiūlyti išklausyti reakcijų į tai, ką pasakė, kas buvo pasakyta ir sutiksiu žodį dviem pranešėjim. Ačiū, ponė pirmininkė, norėčiau trumpai sureaguoti ir pristatyti temas, kurias numatėme svarstyti šiandien. Dėkoju dar kartą už tai, kad ponė Breso šiandien asmeniškai atvyko į mūsų komitetą. Mums tai didžiulė garbė. Manau, kad regionų komiteto parengtoje nuomonėje yra svarstomas panašios problemos kaip ir mūsų komitete, pavyzdžiui, daugelįpė valdysena arba partnerystės sutarčių sudarimo aspektais mes sutarėme Mums taip pat labai svarbu supaprastinti galiojančias procedūras, galbūt tik tai dėl kai kurių aspektų mūsų nuomonės šiek tiek skiriasi, todėl labai naudinga yra, tikiuosi, būsima regionų komiteto lobistinė veikla valstybėse narėse, tam, kad pasirengtume kitam darybų su taryba etapais ir ar regionai šiuose, šiame procese tikrai gali atlikti labai svarbu vaidmenį formuojant valstybių narių poziciją. Šiandien mes turėtume apsvarstyti kai kurios jūsų minėtus aspektus, pavyzdžiui, miestų plėtrą, elektroninę valdyseną, finansavimo klausimus, e, daugelybės paskirties fondus. Norėčiau keletą pastabų šiais klausimais e, išsakyti. Mes nukėlėme miestų plėtros klausimų svarstymą, nes norėjome, kad Janas Olbrechtas galėtų šią diskusiją dalyvauti. Miestų plėtra yra glaudžiai susijusi tiek su EFKO reglamentu, tiek su e, kitų reglamentų nuostatomis, todėl reikia suderinti veiksmus ir pozicijas tarp trijų pranešėjų, visų suinteresuotų šalių tikslas yra e, užtikrinti integruotą ir tvarę miestų plėtrą, todėl parengėme bendrą pasiūlymą, kuriuo siekiama iš tiesų suteikti miestams galimybę parengti ir e, įgyvendinti, gaunant e, platesnio masto paramą savo projektus, tačiau galbūt šį klausimą Janas Olbrechtas vėliau užsameu pristatytų. Mes sutarėme, kad 5 procentai e, kaip mažiausia paramos dalis miestams ir jų apylinkių plėtrai turėtų būti naudojamos tų 5 procentų lėšos miestų vystimuisi paremti, įgyvendinant atitinkamus strategijas ir priemonės, kurios yra numatomos atskiruose reglamentuose, pavyzdžiui, ITIS. Tačiau vienu klausimu pastarąją savaitę per e, vykusi susitikimą pareiškime, kad e, tas pasiūlymas tikrai neturėtų pagerinti Europos miestų plėtros, turiu omenyje 300 miestų sąrašų sudarimą, kuris turėtų būti įtrauktas į partnerystę susitarimą, mums kyla didelių abejonių, dėl to, ar šis sąrašas galėtų sukurti kokios nors pridėtinės vertės, vystant Europos miestų plėtrą ir ar būtų galima e, juo pasinaudoti kaip papildomą priemonę, nes jau galioja ir kitų priemonių, kurios, kuriomis leidžiama geriau pasikeisti informaciją, teigiama patirtimi Ir e, aš e, tikrai nepritačiau pasiūlymui, dar neturint e, aiškaus įsivaizdavimo, kaip turėtų atrodyti konkretus projektai, sudarinėti prioritetinių, tokį prioritetinių miestų sąrašą. Manyčiau, kad reikia pasitelkti jau esamus bendradarbiavimo tinklus ir tuos 5 procentus struktūrinių fondų lėšų iš tiesų investuoti į naujus rengiamus projektus. siūlomas požiūris miestų plėtrą susijęti su miesto apylinkių plėtra. Mūsų nuomonė jo pabrėžiamas teritorinis miestų plėtros aspektas. Ir mes kaip parlamentas turėtume siekti šioje srityje pažangos, rengdamas arba prisidėdamas prie naujų teritorinės anglaudos pozicijų e, sutartyse. Uh, Manau, kad dar turėtume aptarti bendrai e, visas detalės ir veikiausiai šis darbas atiteks Janui Olbrechtui, nes jis yra pranešėjas dėl e PRPF. reikia diskusijose e, bandyti susėsti, susėti tarpusio įvairius teminius e, klausimus, tačiau šios aspektus, manau, dar sugebėsime apsvarstyti su pranešėju Olbrechtu. Kalbant apie galimybę paprasčiau pasinaudoti struktūrinių fondų lėšomis, žinoma, penkių fondų įtraukimas į vieną reglamentą taikant vienodas vertinimo patikros valdymo ir priežiūros taisyklės turėtų prisidėti su, prie proceso supaprastinimo, tačiau ponia Breso yra teisi, teikdama, kad uh, Čia tik tai komisija savo nori pasilengvinti gyvenimą, o ne projektų rengėjams. Nu, kad jeigu pasiūlymai tačiau bus tinkamai parengti ir įgyvendinti, tai visiems suinteresuotiems subjektams nuo to taptų tik lengviau. Taigi reikia paklausti komisijos, ar elektroninės sanglaudos strategija yra tinkamai parengta. Ir e, ar yra numatyta galimybė vis tai grįžti dar prie popierinio projektų teikimo varianto, e, nes e, be perinamo laikotarpio tą būtų padaryti sudėtinga, tačiau iš tiesų turėtume pasiūlyti valstybėms narėms savo pagalbą, nes ilgainiui tai turėtų būti kelias paprasčiausiai, greičiausiai ir lengviausiai keistis tarpusavėje informaciją, taigi tai galėtų būti nemažas indėlis į viso proceso supaprastinimą. Taip pat turėtume paraginti valstybės narės tinkamai pasinaudoti teikiamą techninę pagalbą, tačiau reikėtų išsiaiškinti, ar veikiančios sistemos užtikrina duomenų apsaugą, ar jas naudojantis yra pripažįstami tokie dalykai kaip elektroniniai parašai. Čia manau, kad komisija per artimiausias savaitės visus šios aspektus mums galėtų paaiškinti ir deramai pristatyti. Ir uh, klausimas tik tai kyla, ar šių nuostatų nebūtų galima įtraukti į bendrąją reglamento dalį. Buvo užduotas dar vienas papildomas klausimas dėl multifondų lėšų galim, naudojimo galimybių komisija e, reglamente įtraukė papildomas nuostatas, kuriamis turėtų būti padidintas e, lankstumas. Šiuo metu projektai yra e, skirstami į, pagal investicijas į skirtingas grupės. Bandoma dabar tą situaciją pakeisti, dėja pasirinkto požiūrio negalima taikyti patiems projektams, tačiau tik tai galima šį principą taikyti nustatant prioritetus e, finansavimo, galbūt komisija galėtų pateikti pasiūlymą, kaip e, šias taisyklės būtų galima pritaikyti konkretiems projektams, nes projektų rengėjams e, tai labai palengvintų gyvenimą. Žinoma, dėl šių pasikeitimų galbūt iškiltų nenumatytų sunkumų ir pačiai komisijai, tačiau mūsų manimo vertėtų e, tuo, tuos iššūkius prisijimti tam, kad būtų galima iš tiesų pasinaudoti daugia funkcinių požiūrių dėl e, finansavimo susijimo. Manau, kad šis klausimas taip pat susijęs su multifondais, e, nes jeigu būtų užtikrintas e, tikras daugia funkcinis fondų panaudojimas, tai būtų galima atsisakyti anksčiau galiojusios sistemos arba palikti tik tai nedidelę 10 procentų lėšų skirimo dalį pagal seną tvarką. Kad tiek būtų mano, iš mano pusės informacijos, manau, kad galėtume toliau tęsti prasidėjusią diskusiją. Ačiū. Lamberų žodis, ar jūs nieko nenorite pasakyti, tuomet palauksime kitų norinčių kalbėti, ponas Godmanis. Ar kas nors kitas, kas pagėdautų kalbėti Aldės pranešėjo ir šešiam pranešėjo vardu? In principle, have to be. Manau, kad problema, kurią reikėtų išspręsti, rengiant partnerystės e, susitarimus, reikėtų yra štai kokia reikėtų išsiaiškinti, kokia tvarka dalyvauja regionai. Ir toks dokumentas rengiamas pirmą kartą. Ir manau, kad pagrindinis parlamente kylantis klausimas yra štai koks. Jeigu dokumentas rengiamas šalies viduje, o toks yra įprastas komisijos požiūris, tai tada valstybė narė pasirūpina demokratinių principų laikymusi, bendradabiausių regionais ir rengia šį būtiną dokumentą. Ar pagal šią sistemą regionai turės galimybę lygiai grečiai su nacionaliniais atstovais tiesiogiai kalbėti su komisija, rengdami dokumentus? Turiu galvoje steigiamuosius dokumentus ir partnerystės susitarimus. Šį dalyką reikia labai tiksliai išsiaiškinti prieš priimant reglamentą. Ačiū. Ačiū, kiek suprantu, kitų šešėlinių pranešėjų nėra. Jūs norite kalbėti žaliųjų frakcijos vardu? Fransua Alfonzijai. Norėčiau padėkoti komisijai už iki šiol atliktą darbą. Aš pritariu pareikštiems nuogastavimams. Pirmiausiai e, dėl to, kaip komisija ketina pagerinti padėtį, vykdyti tikslingesnę regionų plėtros politiką. Tačiau mes e, juntame, kad tas požiūris e, komisijos pasirinktas tikrai nėra pats e, tinkamiausias. Bandant e, apsimesti, kad suteikiama partneriams tam tikrą veikimo laisvę, tačiau iš tiesų primetami tam tikri neišvengiami uh, praktiniai sprendimai ir prisitaikymas arba atsižvelgimas į regioninis ypatumus tikrai yra nepakankamas. Dėl e, to e, pajėgumų rezervo, kuris e, visuomet buvo laikomas tam tikrą tumo priemonę, Tai e, šiai priemonė pritarėme, taip pat kaip ir regionų komiteto pateiktiems pasiūlymams. Reikia suvokti, kad pasaulis keičiasi labai greitai ir kai kurie prioritetai, kurie tokiais laikomi e, šiandien, rytoj jau bus mažesni prioritetai, o poryt gal visiškai e, dings iš prioritetų sąrašus, gal reikia taikyti, pasitelkti lankstų požiūrį ir modelį. Uh Taigi tokie klausimai ir sritis kaip energijos vartojimo efektyvumas, miestų plėtra ir taip toliau yra labai įdomios, tačiau per didelį teminę koncentraciją gali dėl jos dinkti tam tikri prioritetinės svarbos klausimai. Todėl e, esama būdų, kurios pasitelkus būtų galima padidinti tą prioritėtų sąrašą, jį išplėsti arba e, bandyti plačiau labiau įsigilinti į kai, kurį, e, į kai kurios siauresnius klausimus. Paskutinė pastaba e, dėl samoningumo skatinimo, manau, kad tai turėtų atnešti teigiamų padarinių, tačiau reikia aiškiai kalbėti apie būtinybę supaprastinti procedūras e, ne tik institucijoms, tačiau taip pat ir paprastiems ES piliečiams, gyventojams, kurie nuolat patiria administracinius sunkumus tiek nacionaliniu, tiek regioniniu lygmeniu, reikia pasiekti, kad tas siūlomas supaprastinimas e, tikrai būtų juntamas paprastų žmonių, o ne vien tik tai priežiūros institucijų ar kitų organizacijų. Pirmininkė, kolegos, noriu Jums priminti, kad e, diskusijos tema e, yra viena vertus regionų komiteto nuomonės pristatymas, kurį pateikė komiteto pirmininkė dėl bendrųjų direktyvų. Ir taip pat tai, ką minėjo Konstanca Krell, Tai yra tęsime diskusijas pradėtas prieš kelius mėnesius dėl miestų plėtros, e, pagalbos paramos teikimo susėjimo multifondų ir e, e, tinkamesnio lėšų panaudojimo. Taigi prašyčiau dabar apie tai Kornelija Ems pakalbėti. GUE frakcijos vardu norėčiau tarti keletą žodžių, pirmiausiai padėkodama regionų komitetui tikrai dabar galime jaustis ramiau, kadangi regionų komiteto nuomonė atsispindi mūsų pozicijos e, ir raginama toliau plėtoti diskusiją dėl pereinamojų regionų. Aš pritariu pareikštiems nuogastavimams. Gali taip atsitikti, kad e, mes, mūsų frakcija e, pritartų tų tarpinių kategorijų požiūrių, tačiau e, galbūt finansinė išaiška finansinės priemonės, kurios siūlomas, nėra visiems priimtinos, todėl reikėtų artimiausiu metu išsameu apie tai diskutuoti, reikia daugiau e, aiškumo dėl finansinės pusės. Taip pat pritariu uh, makroekonominio sąlygiškumo problematikai, apie kurią kalba regionų komitetas, siekiant, kad e, regionai nebūtų baudžiami e, dėl netinkamos nacionalinių valstybių vyriausybės veikos, taip pat naujausius sprendimus susijęs su padėtimi Vengrijoje gali turėti nemažos įtakos, turint e, omenyje sągaudos politiką ir jos įgyvendinimą. Taigi turėtume rimtai svarstyti regionų komiteto, regionų komiteto nuomonę ir aš palankiai vertinčiau tokią diskusiją. Kitų pastabų neišsakysiu, nes daugumą atveju pritariu regionų komiteto pozicijai dėl to, ką kalbėjo ponė Krėl, dėl miestų plėtros. Turime aiškiai suprasti, kokius projektus remiame, ar svarbu vien tik tai uh, tarpusavio e, bendradarbiavimo tinklus, struktūras stiprinti, nežinau, ar tai būtų pats tinkamiausias požiūris, taip pat nežinau, ar reikėtų numatyti, skirti tam tikrą procentinę paramos dalį, tai turėtų būti 5 ar 10 ar kitoks, kitokia procentinė dalis e, dėl regionų plėtros fondo. Reikėtų atsižvelgti regionų komiteto nuomonę ir e, kartu su regionų komitete, komitetu ir komisija stengtis vengti kurti besidubliuojančių struktūrų. Tačiau e, tie, tas pasiūlymas dėl 5 procentų skirimo manęs neįtikina. Paramos susijimas. E, šie pasiūlymai mums yra priimtiniai, teigiamai vertiname pasiūlymus dėl 10, 5 ar 15 procentų tikrai e, būtų prasminga tarpusavėje susijęti įvairius įgyvendinamus projektus ir čia mes atviri visiems pasiūlymus. Ačiū uždėmesi. Ačiū Derek Vom. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, dėl regionų komiteto pasisakymo apie tai kalbėsiu trumpai. Manau, kad dauguma šio komiteto narių pritarė tam, kas sako regionų komitetas, ypač tam, kas pasakyta jų nuomonėje. Dar norėčiau keletą žodžių tarti apie daugia pakopę valdyseną. Mes visi esame sakę, kad tai yra svarbus dalykas, jis svarbus ir komisijai. Bet nesu tikras, kaip tai bus įgyvendinta praktiškai. Taigi turiu keletą klausimų regionų komitetui. Vyks diskusijos apie RDF ir ESF fondų padalymus regionuose. Ar komitetas dalyvaus toliau skirtumas tarp pinigų skiriamų mažoms ir vidutinėms įmonėms, investicijoms į mažai CO2 išskiriamus sektorius, ar e, dalyvaus komitetas tuose diskusijose, o Velsui itin aktualu žinoti, turėti informacijos apie partnerystės susitarimus. Yra sakoma, kad dėl šių susitarimų spręs komisija ir valstybės narės. Norėčiau paklausti, ar partnerystės susitarimuose bus skirtas skyrius regionams. Ir taip pat norėčiau paklausti regionų komiteto, ar jie gilinasi į šį klausimą, ar užsima, e, ar imasi lobistinių veiksmų komisijoje. Tiek būtų regionų komitetui. O kalbant apie du dalykus, apie kuriuos šiandien kalbame, visų pirma, supaprastinimas. Aš rengiu nuomonę biudžeto kontrolės komitete dėl sanglaudos politikos ateities. Ir man atrodo, kad čia svarbiausia kalbėti apie pusiausvyrą. Reikia visų pirma užtikrinti, kad e, struktūrinių fondų lėšos būtų išleidžiamos tinkamai, bet kita vertus reikia, kad tvarka būtų kaip galima paprastesnė ne tik komisijai ir valstybėms narėms, bet ir naudos gavėjams. Taigi reikia pasiekti tinkamą pusiausvyrą. Turime spręsti akreditacijos klausimus, audito, finansų valdymo, bendro supaprastinimo e, klausimus ir taip toliau visi šie dalykai teoriškai turi būti remiami, tačiau reikia pasigilinti į detalės, kad būtume tikrai juk pasiekta pusiausvyrą. Ir galiausiai miestų ir urbanistiniai regionai e, vietovės. E, maždaug 300 e, miestų gali būti leista kurti miestų platformas norėčiau paklausti, kas spręs dėl tų 300 miestų ir taip pat kokius įgaliojimus turės tos miestų platformos. Tai dar nėra nuspręsta ir manau, kad reiktų grįžti prie šios diskusijos ir manau, kad tose diskusijose turi dalyvauti ir patys regionai. Taip pat reikia išsiaiškinti, kas yra tie 300 miestų. Uh, thank you, Jan Albrecht. Ačiū, Jan Albrecht. Ačiū pirmininkė, dėkoju pranešėjams už tai, kad ur, miestų urbanistikos klausimai perkelti į šios dienos diskusijas. Tai taip pat susiję ir su kaimo plėtros fondo diskusijomis. Ir norėčiau dabar pristatyti savo poziciją, savo kaip pranešėjo poziciją, vėliau pakalbėsiu apie e, Europos kaimo plėtros e, fondą. Manau, kad visų pirma reikia sukurti tokią sistemą, kurioje būtų atsižvelgiama į įvairiose valstybėse narėse egzistuojančias skirtingas juridinės struktūras. Tai labai svarbu, nes yra federalinių valstybių, yra regionais grindžiamų valstybių. Taigi tekstas turi būti labai atviras, kad nekiltų nesusipratimų kuriuose valstybėse narėse. Pavyzdžiui, Elgesio kodeksas dėl partnerystės susitarimų. Ir tai aiškiai siejasi su urbanistikos elementais. Regionų komiteto atstovė taip pat sakė, kad reikia labai aiškiai išdėstyti, ką turime galvoje sakydami partnerystės sutartis ar partnerystės susitarimas. Visų pirma, turime įvardyti partnerius, taip pat įvardyti, ar valstybės narės ir komisija taip pat yra partneriai, ar mes kalbame apie partnerius nacionaliniu lygiu. Tada kyla klausimas, kas yra partneriai nacionaliniu lygiu, taip pat kaip yra su įvairių lygių valstybės struk, valdžios struktūromis ir taip toliau, ir kaip būtų rengiami partnerystės susitarimai, koks būtų jų turinys. Kalbant apie partnerystės susitarimus, reglamente yra garsusis vietovių sąrašas. Nenoriu dabar prisiminti istorijos, tiesiog kaip pranešėjas pateiksiu pasiūlymą. Tikiuosi, kad komitetas jam pritars. Visų pirma, reikia labai aiškiai pasakyti, kad RDF ir ESF yra daug skirtingų veiksmų reikėt, kuriuos reikėtų įgyvendinti miestuose. Tai reiškia, kad procentinių požiūrių nėra jokių apribojimų. Yra tam tikro apribojimų, kalbant apie teminę koncentraciją, tačiau procentinių požiūrių apribojimų nėra, tai sprendžia valdymo institucija. Čia aš turiu galvoje miestų transportą, energijos taupimą pastatuose infrastruktūrą miestuose, miestų atgaivinimą, socialinį atgaivinimą, ekonominį atgaivinimą ir taip toliau. Čia apribojimų nėra. Bet kaip pranešėjas norėčiau pritarti komisijos minčiai parengti specialiąją programą, kurioje mm, RDF 5 procentai nacionalinio RDF voko būtų atidėta ir tie 5 procentai visų pirma turėtų būti skiriama vadinamosioms funkcinėms urbanistinėms vietovėms, kurios, e, le, kuriuose būtų įgyvendinami įvairūs elementai. Ir valstybės narės turėtų apsispręsti, kurias funkcinės e, sritis nori remti. Ir tos, toms funkcinėms miestų sritims ar vietovėms turėtų būti skiriami tie 5 procentai. Čia reikėtų remtis ESTA metodiką ir funkcinės miestų vietovės turi turėti galimybę pasinaudoti bendrąją dotaciją, kuri taip pat minima reglamente. Savo pakeitimuose siūlysiu visiškai nukrypti nuo sąrašo, atsisakyti sąrašo ir tiesiog partnerystės susitarimų lygių nustatyti kriterijus. Ir žinoma, kiekviena valstybė narė turėtų išanalizuoti, ką joms reiškia tie 5 RDF procentai, taip pat kokias funkcinės sritis ar vietovės nori remti, taip pat kiek tų funkcinių sričių paremti. Tada reikėtų pasinaudoti į tai ir pasvarstyti galimybę pasinaudoti bendrąją dotaciją. Bet žinoma, pagal bendrąjį reglamentą, norint pasinaudoti tą dotaciją, reikia tarpinės institucijos, kurią būtų galima įsteigti funkcinėse stritise. Taigi galbūt reikėtų numatyti ne prievolę panaudoti bendrąją dotaciją, nes Mm, kai kurios e, funkcinės rytis galbūt bus nepasiruošusios pasinaudoti bendrają dotaciją. Taigi čia kalbu apie tos garsiuosius 5 procentus. Ir komisijos pasiūlyme buvo pasakyta, kad piliečių iniciatyvos turi būti toje platformoje. Bet aš manau, kad sąrašo reikėtų atsisakyti, jeigu turėsime uh, Mm, kriterijus, tai valstybės narės galės spręsti dėl funkcinių miestų vietovių. Dėl jų bus sprendžiama remiantis kriterijais, tai nebus iš, iš anksto nustatytas dalykas. E, politinės diskusijos su regionais ir piliečiais vyksta regionų komitete ir taip pat su asociacijomis. Ir aš nemanau, kad reikia naujų miestų platformų. Taip pat reikėtų aiškiai pasakyti, kad mintis atrinkti 300 didelių miestų buvo suformuoluota pradžioje. Dabar mes jau kalbame apie funkcinės miestų vietovės, kurios siejamos su valstybių narių dydžiu ir su remtinų veiksmų tipu. Taigi europinės lėšas reikėtų naudoti siekiant motivuoti, skatinti miestų vietovės bendradarbiauti ir sukurti tinklą, daryti daugiau nei daroma dabar ir kurti pridėtinę vertę. Toks būtų mano pasiūlymas. E, dar galėčiau pasiūlyti keletą minčių šios dienos diskusijai. Visų pirma, tai finansavimo susijimas, bet žinoma, e, jo, šio klausimo negalima nagrinėti atskirai nuo multifondų. Jeigu vyk, veiktų multifondų sistema ir jeigu ji veiktų programų lygių, tai ji būtų silpna. Ta sistema turėtų veikti projektų lygių. Ir komisija sako, kad tai bus įmanoma ir jeigu mums pavyktų sukurti daugelįpę fondų sistemą projektų lygių, tai būtų gerai. Ir manau, kad reikėtų e, siekti, kad sistema būtų kaip galima didesnė. Mes sakome, kad sistema turi būti lanksti ir nereikėtų apsiriboti 5 ar 10 procentų, reikėtų kryžminį mm, finansavimą, finansavimo susijimą numatyti 25-30 procentų. Kom, regionų, komiteto, mm, regionų komitetas yra pateikęs gana kontroversišką pasiūlymą, jį minėjo ir komiteto pirmininkė, tai yra makro regionų elementas. Kai kalbame apie regionus, regionų bendradarbiavimą valstybių narių viduje, tai viskas paprasta, bet jeigu kalbame apie makro regioninį lygį, tai yra įvairių valstybių narių regionų bendradarbiavimą, tai jau nebūtų paprastas dalykas. Norėjau tik pasakyti šią pastabą. Kalbame apie kaimo plėtros fondą. Ir regionų komiteto atstovai patikė labai įdomų pasiūlymą. Šiuo atveju yra labai griežtai atskirta dalis lėšų. 25, 40 procentų. Taip pat turime e, tikslinį lėšų numatymą ir regioninės plėtros fonde ir kitose fonduose galima būtų numatyti 80 procentų, bet tai neturi būti prievolė, turi būti galimybė rinkti, e, rinktis. Galima sutelkti kelias temas, bet tai turi būti pasirinkimo dalykas. Taip pat e, regi, bendrajame reglamente galėtume į atskiras kategorijas suskirstyti teminius tikslus. Pavyzdžiui, negalima rinktis 11, galima rinktis 3. Aš žinoma laukiu diskusijos apie Europos socialinį fondą, nes ten koncentracija dar daugiau, nes e, socialinėme fonde koncentracija bus vykdoma programų lygių. Taigi yra sakoma, kad viskas bus paprasta ir bus lankščiau, bet iš tikrųjų mes tiesiog nustatome tikslinį lėšų panaudojimą, sakome, kad e, naudos gavėjai galės rinkti, rinktis, bet iš tikrųjų taip nebus. Taip pat buvo klausima, ar koncentraciją turėtų atlikti regionai ar valstybės narės. Nemanau, kad reikėtų reglamente atmesti kažkokias galimybės. Ačiū. Ačiū, Salvatore Karona. Dėkuoju. Norėjau pabrėžti tai, ką minėjo Konstanca Kreil. Daug, kur sutarėme su regionų komitetu, turiu galvoj mūsų komitetą. Galutinis tikslas yra toks, kad uh, atsirastų daugiau darybinės galios, kaip prieš priešas tarybai, reikėtų mums e, kaip galima geriau pasinaudoti pateiktais pasiūlymais, e, ar tai būtų daugia pakopis valdymas ar supaprastinimas. E, tai yra esminiai dalykai mūsų diskusijoje. Todėl yra labai svarbu sustiprinti pranešimą. Kitas, mano nuomonė, svarbus klausimas, kuris iki šiol nebuvo paminėtas. Manau, kad regionų komitetas apie tai turėtų taip pat pagalvoti. Turiu galvoje neiškumus dėl e, finansų buvimo ar nebuvimo per ateinančius septynerius metus. Tai yra toks tarsi foninis dalykas, bet jis e, viską lems ateityje. Taip pat reikia pasižiūrėti į tarpinių regionų klausimą. Komitete kalbama, kad labai gera yra mintis sukurti tokius regionus, tačiau neturėtų atsirasti dar papildomų, neturėtų e, atsitikti taip, kad ta, dėl tos kategorijos kiti regionai nukentėtų, kitų kategorijų regionai. Konstanca kalbėjo taip pat apie miestų realybę. Šis klausimas yra svarbus. Manau, kad su regionų komitetu mes taip pat sutarėme dėl šio aspekto. Reikėtų E, šį aspektą labiau pasigilinti ir dirbti kartu su regionų komitetu. Galėtume pagalvoti, kaip pasinaudoti e, šią pozityvę naujovę, kurią pasiūlė komisija. Būtent kaip galėtume e, sutelkti tam tikrus veiksmus pagal sanglaudos politiką ir taikyti tos veiksmus miestų teritorijose. Reikia pagalvoti, ką tai galėtų reikšti, kokį turėtų poveikį e, šaliai ar regionui. Manau, reikės nuspręsti, kokiam miestui, vietoviai, miesto taikyti investicijas, skirti investicijas. investicijas ir kas bus tiems e, su tais, kas netitinka tikslų. Reikėtų miesto teritorijoms didesnės koncentracijos ir pažiūrėti, kokį poveikį tai turėtų e, platesniam regionui. E, Rika Maner. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja ja myös omalta osaltani haluan kiittää. Aš taip pat norėčiau padėkoti regionų komitetui už puikiai parengtą nuomonę. Manau, kad mūsų tolesnėme darbe jie turėtų būti naudinga. Noriu atkreipti dėmesį į klausimus, kuriuos minėjo Konstancija Krell, tai yra miestų plėtra, paramos susijimas. Aš dėl miestų plėtros laikausi tos pačios pozicijos, palankiai vertinu patiktą pasiūlymą, tačiau E, galbūt e, aptariamos priemonės, mano nuomonė, nebūtinai galėtų mums leisti pasiekti trokštamų rezultatų dėl miestų platformos. Tai pat pritariu pranešėjos mintims ir pasiūlymams turėtume vengti funkcijų dubliavimosi ir tas 300 miestų atrinkimas ir visiškai neaišku, kokie turėtų būti šios atrankos kriterijai. Taip pat manau, kad e, nebūtų labai demokratiška atrinkti pagal kažkokius neaiškius kriterijus 300 miestų. Dalyvaujančių toje platformoje turėtume e, nepamiršti, kad skirtingose miestuose veikia skirtinga, esamos skirtingos e, išsivystimo struktūros, kiti požymiai skiriasi. Pavyzdžiui, Suomijoje mm, nėra metropolijų, tačiau turime vidutinio dydžio miestus, kurie yra labai svarbus aplink juos esantiems regionams. Todėl manau, kad remiantis vien tik tai gyventojų skaičiumi apibrėždami e, arba atrinkdami tos miestus mes e, nepasteltume pačių geriausių kriterijų dėl 5 procentų skirimas paramos, apie kurią kalbėjo Janas Olbrechtas. Manau, kad e, turėtume bendrai e, nustatyti tam tikrus kriterijus, pagal kurios būtų paskirstamos tos lėšos iš šių 5 procentų. Dėl pasiūlytų temų, energijos taupimo, pavyzdžiui, manau, kad e, vien su šiomis temomis susijusių projektų įgyvendinimas yra labai svarbus miestų plėtrai e, dėl multifondų ir kompleksinio paramos susijimo. Taip pat e, pritariu pateiktiems pasiūlymams ir norėjau paklausti pranešėjęs. Manau, kad ECS reglamentą gyvenant taip pat būtų galima kalbėti apie finansavimo susijimą. Ačiū. Pone Matsonė. Grazie, Presidente. Io credo che eh, con... Eh, Dėkui, ponia pirmininkė. Išklausėme regionų komiteto atstovų. Manau, kad e, jie išsakė e, tam tikrų minčių, kurie sustiprina tik mūsų nuomonį jau išreikštą anksčiau komitete ir taip pat Europos komisijos požiūrį. Kolegos sakė, kad reikia e, ieškoti plataus sutarimo, kad galėtume dirbti. E, šiandieną negalėjome išsameu panagrinėti pakeitimų, tačiau manau, kad kai kuriuos galėtume paremti mes patys. E, Manau, jog toks yra naudingas darbo būdas. Suta, pritariu anksčiau kalbėjusių kolegų pastabos ir manau, kad labai svarbu pažymėti kai ką. Pavyzdžiui, partnerystės e, susitarimai ir labai aiškiai reikia apibriežti, kas yra partneriai, kas pasirašo tokius susitarimus. Ir reikėtų taip pat aiškiai apibriežti, e, kaip plačiai galime galvoti apie bendro sprendimo procedūrą, ar pilietinė visuomenė, pavyzdžiui, priklauso tokiam susitarimui. Kai kurios dalykus reikės ir pasiaiškinti, pavyzdžiui, kiek saistantis bus e, tie susitarimai, e, kas, e, kokias pasiekmes jie turės pasirašiusiam šalims dėl teminės koncentracijos. Pranešiai darbo dokumente kalba apie e, jos svarbą. Man regis reikėtų kalbėti apie tai, kad teminiai koncentracijai reikia, galima, reikia taikyti kuo daugiau lankstumo. Komisija nustatė minimales ribas, minimalius reikalavimus, jų reikėtų atsisakyti. Uh, Manau, kad reititinkami regionai turėtų nustatyti tas ribas. E, reikėtų taikyti atranką pagal principą iš apačios į viršų dėl sąlygų taikymo, sąlygiškumo. Labai e, svarbios yra ponios Breso mintys dėl komisijos pastangų e, plėtoti sanglaus politiką makroekonomikos kontekste. Manau, kad reikėtų galvoti, e, ar kokias neigiamas pasiekmes ši strategija gali turėti regionams. Kai kurie dalykai yra prieštaringi strateginiai principai e, iš esmės prieštarauja sanglos politikai dėl miestų darbo tvarkės ir miestų politikos. Visiškai pritariu ponui Olbrechtui. Labai svarbu siekti užtikrinti, kad kiekybinis apibrėžimas, tai yra 5 procentai, sudarytų tik e, patį minimumą. Mm, dėl kitų dalykų pritariu kolegoms. Buvo pasakyta, kad reikia atsisakyti e, kiekybinių reikalavimų ir galvoti, kaip užtikrinti geresnį e, fondų tarpusavę integravimą. Ir taip pat reikia numatyti, kaip galima daugiau veikimo laisvės vietos veikėjams. Būtent jie turėtų nuspręsti, kokios turi būti programos. Paskutinis pastebėjimas. Mano nuomonė svarbu yra tai, kad miestų darbo tvarkėje būtų akcentuojamas investavimo būdas, investavimo miestus būdas. Komisija laikosi holistinio regionės plėtros principo nemanau, kad galvojama tik apie miestus. Reikėtų taikyti integruotą požiūrį visam e, regioniam vystimusi, pradant nuo miestų, bet nepamiršti ir pakrantės teritorijų ar labiausiai nutolusių regionų. Reikėtų akcentuoti šiuos dalykus kur kas labiau, nes visi prašo daugiau finansavimo ir mes būtent apie tai turime galvoti. Ponas Olbrecht, labai e, trumpas dalykas, noriu kai ką pakomentuoti. E, pasakysiu pirmiausiai, kad nėra 300 e, miestų sąrašo. Toks sąrašas neegzistuoja. E, 300 miestų pasiūlymas yra pasiūlymas siemas su 5 procentais. E, numatyti 5 procentus ir sąrašą partnerystės e, susitarime ir platformoje. Taigi nėra siema 300 miestų su platforma. Būtent tokia yra mintis. Aš e, siūlau atsisakyti sąrašo partnerystės susitarimuose ir platformose. diskusija apie tai, kas yra sąraše, ko nėra sąraše, yra jau pasenusi, kad ne, kadangi nėra nei sąrašo, nei miestų sąraše. Kitas e, klausimas 5 procentų problema. Turėtume labai gerai suprasti, kad daugelie valstybių narių E, galvojama, jog 5 procentai to užteks miestams. E, miestams e, bus skiriamos nelimituotos lėšos. 5 procentai bus skirti taip vadinamai specialiai programai. Mes esame pasiūlę tai tam tikroms funkcinėms miestų teritorijoms. Taigi miestams nebus taikomos ribos, o tik tai miestų tam tikroms teritorijoms, konglomeratams. Uh, miestams ir aplinkiniams e, dariniams. Taigi norėjau paaiškinti šios dalykus. Aš taip pat kalbėjau apie teminę koncentraciją. Tai yra visiškai kitas dalykas, nieko bendro neturinti su 5 procentais. Teminė koncentracija yra horizontalus elementas ir visiškai skirtingas. Atsiprašau, kad įsterpiau, bet norėjau paaiškinti kai ką, nes vis diskutuojame, kas yra tame sąraše, bet tikrai nieko nėra sąraše. Lamber, e, tu esi sąraše. Aš tik tai laukiau galimybės pasisakyti, nes galėtume pakankamai plačiai šiuo metu pasikeisti mintimis ir informaciją su regionų komiteto atstovais, taigi dabar bandysiu apibendrinti tai, ką iki šiol išgirdau. Galbūt pirma pastaba būtų tokia. Regionų komitetas daugelį metų užėmė ypating, laikėsi ypatingos pozicijos siekdamas apginti sanglaudos politikos kontekste miestų ir regionų interesus. Ir per tuos dešimtmečius mes tarpusavį išsiaiškinome tokius dalykus, kurie susijęs su subsidiarumu, su partnerystės principais. Uh, su mm, įvairiais požiūriais, e, kuriais siekiama tikslingų rezultatų ir panašiai. Taigi galime atlikti tam tikrą auditą. E, mūsų gyvenimas darbo atvarkės taip pat ES strategijos e, Europa 2020. Ir dabar vertindami šios strategijos įgyvenimą galime konstatuoti, kad dauguma valstybių narių neatsižvelgia į regionų ir miestų valdžios institucijų pozicijas. Todėl aš kaip pranešėjas ypatingą dėmesį skiriu jūsų šiandien minėt skiriu jūsų šiandien minėtiems aspektams ir uh, susijusiam su partnerystės principais ir su atitinkamais priemonėmis, kurios nepakankamai atspindėtos komisijos pasiūlyme. Taigi reikėtų pasirinkti skirtingą požiūrį ir galbūt apversti viską aukštinkojomis. Jeigu, valst, pažiūrėjau, pasirinkti poziciją arba principą, iš apačios į viršų, e, o ne iš viršaus į apačią, kaip buvo daroma iki šiol. Antras aspektas, kurį vertinu e, netaip teigiamai yra susijęs to, kad galbūt ne kiekviena valstybė pasirinktų tokį požiūrį. Čia mes turime kalbėti apie teritorinį paktą, galima būtų tą reiškinį pavadinti kaip norite, tačiau mes čia pradedame nuo nulio, taigi kas tie pagrindiniai partneriai, kas yra tie svarbiausi miestai ir e, miestų ar regionai. kas e, pateiks atitinkamus nacionalinių partnerystės susitarimų projektus. ar o galbūt yra jau numatyta, kokios institucijos valstybėse narėse turėtų šio darbo imtis. Iš tiesų visi miestai yra skirtingi ir aš visiškai pritariu e, tam, kad būtina atkreipti dėmesį į šį aspektą. Aš manau, kad artimiausių metų taryba pamėgins dar labiau susilpinti šį pasiūlymą. E, panas Fandi Brandi, kuris buvo regionų komiteto narys ir pono Hano patarėjas yra e, komisijos regionų generalinėme e, direktorate. Čia galėtų atlikti svarbu vaidmenį, nes krizės laikotarpiu, kuomet yra taip smarkiai apkarpomi valstybių narių finansai, mūsų Kiekvieną dieną mm, didėja pastangos mm, pasigrobtis sanglaudos politikos lėšas. Žinote apie tai, kad devynios šalis pasirašė laišką, kuriame teigia, kad pritarė sanglaudos politikai, kuri būtų nukreipta valstybės skurdo arba E, ekonominių skirtumų mažinimą. Tačiau pamiršta, kad sanglų politika taip pat skirta siekti gyveninti strategijos Europą 2020 tikslams. O tai yra e, pamirštama, nes e, nėra biudžete jokios finansinės priemonės arba eilutės, iš kurios būtų finansuojama strategija Europa 2020 20. Taigi, mes turime kalbėti apie tradicinės sanglaudos politiką, tačiau taip pat turime nepamiršti, kad iš sanglaudos politikos biudžeto turi būti finansuojami e, strategijos Europa 2020 tikslai, kurie yra labai kilnus ir toli siekiantis, tačiau jiems nėra skirtas atskiras finansavimas. Ir diskusijose tiek parlamente, tiek vėliau diskutuodami su taryba turime, turime nuolat apie tai prisiminti, nes strategija 2020 yra tikrai labai gera idėja, tačiau kaip ją įgyvendinsime priklausys nuo e, mūsų pastangų ateityje. Na, galbūt šiek tiek per ilgai apie tai kalbu, tačiau turime kalbėti apie pačius principus, o ne vien tik tai apie pakeitimus. Džiaugiamės, kad jūs esate čia, Konstanca, nes mes e, pranešėjai dabar jau pasiekėme pakeitimų teikimo etapą. ir apsisprendėme dėl savo pozicijų susijusių su svarbiausiais dokumento aspektais. 11 tokių punktų yra savo diskusijose dar neapsvarstame visų techninių detalių ir klausimų, vėliau tai padarysime, tačiau manau, kad dabar būtų veiksmingiausias dalykas ir svarbiausias apsvarstyti e, pačius svarbiausius pasiūlymus, kuriuos girdime iš regionų komiteto ir balandžio mėnesį pateikti pranešimo projektą, gegužės 8 dieną surenkti diskusijas bendrasias. E, Janai, tavo idėja dėl e, miestų platformos galėtų tapti lūžio tašku ir mums to perslaužimo tikrai reikia. Mm, turime tačiau suvokti, kaip įgyvendinti tokios platformos užmanimą ir nežinau, kaip tą padaryti mano šalyje, nežinau, kaip padaryti tą Luksemburgė arba kur nors kitur. E, tos skėtinės organizacijos Europoje tikrai yra gerai e, veikiančios. Eurocitis, pavyzdžiui, e, arba kitos, kurios apjungia didžiuosius miestus, e, manau, kad įneštų tikrai didelį indėlį į integruoto požiūrio įgyvendinimą. Taigi, Janai, visiškai pritariu to pasiūlymui, kad ta platforma yra reikalinga, jai padėtų tiek mums, tiek jums ir aš pateiksiu atitinkamai savo pasiūlymus greitų laikų ir juos suderinsime tarpusavyje. Aš atsiprašau, e, kad net nebūdamas sąraše kalbu taip ilgai, tačiau pirmininkė sako, kad paskutinis žodis atiteks Konstancijų, po to dar mes sėdės Brešu. Ačiū pirmininkė, aš ilgai nekalbės, noriu padėkoti už diskusiją. Manau, kad ji buvo pakankamai įkvepinti ir išaiškėjo, kad e, mūsų pozicijos nėra viena nuo kitos labai nutolusios dėl svarstamo klausimo. Prašau, ponė pirmininkė, kad jūs e, ragintumėte komisiją dėl multifondų panaudojimo projektų ligmenyje pareikšti savo nuomonę, nes tai būtų tikrai e, labai e, naudingas, netgi revoliucingas sprendimas, e, jeigu komisija pateiktų tokį pasiūlymą. Ponas Nikolas Martin dabar. Thank you, Chair, and thank you again for the opportunity to. Ačiū pirmininkė, ačiū už galimybę dar kartą dalyvauti diskusijoje dėl bendrojo reglamento nuostatų. Taip pat dėkoju už galimybę išklausyti ponios Breso e, pristatymo, regionų komiteto nuomonės pristatymo. Norėčiau grįžti prie trijų pagrindinių aptartų klausimų. Visų pirma, miestų elementai, supaprastinimas ir mm, multifondas bei finansavimo susijimas. Ir taip pat norėčiau pakalbėti apie daugia pakopę valdyseną bei partnerystę susitarimą. Apie tai kalbėjo ir ponia Breso ir kiti kalbėję. Pradėsiu nuo miestų dimensijos. Ponas Olbich labai aiškiai pasakė, kuo grindžiamas komisijos pasiūlymas. Manau, kad jis labai aiškiai paaiškino, kad Čia mes nekalbame apie investicijas į miestų teritorijas, kurios viršyje 5 procentus. Mes puikiai žinome, kokios yra investicijos miestų teritorijose, yra remiamos mažos vidutinės įmonės ir taip toliau. Čia mes siekiame miestams suteikti ypatingą vaidmenį, rengiant ir aptariant programas. Komisijos pasiūlymuose bandoma mm, numatyti, kas galėtų paskatinti tokią paramą ir būtent čia mes uh, ir numatome 5 procentus. E, tai būtų lik katalizatorius, kuris įtrauktų miestus į tvarę plėtrą ir padėtų pamatyti, kurie miestai e, realiai pasiekė, kad jų balsas būtų išgirstas. Taigi tokia logika mes vadovaujamės. Mūsų dėmesio centre yra funkcinės miestų teritorijos komisija nenori numatyti to kaip prievolės, tačiau nenorime atmesti galimybės, kad tvarios urbanistinės plėtros um, veiksmai gali būti susijęs su miestų funkcinėmis teritorijomis. Mes nenorime pasakyti, kad turi būti mm, funkcinė miestų teritorija. Mes norime valstybėms narėms palikti platesnės pasirinkimo galimybės. Ir kai kuriais atvejais veiksmai gali būti labai tikslingi, pavyzdžiui, nukreipti į konkrečią miesto dalį. Kitomis aplinkybėmis e, veiksmai gali apimti visą miestą arba kitais atvejais m, mm, gali būti skirti funkcinėms teritorijoms. Taigi mes nenorime mm, sutelkti dėmesio į vieną konkretų būdą, kaip turi būti formuluojama strategija. Kalbant apie sistemą, mes numatėme integruotas teritorinės investicijas ir nemanome, kad būtų naudinga kalbėti apie bendras dotacijas. Bendroji dotacija yra dar viena priemonė, kurią numatome, nes siekiame numatyti labai įvairių priemonių, kurios padėtų įgyveninti įvairias investicijas įvairiose vietovėse. Bendroji dotacija yra panašiai integruotas teritorinės investicijas, tačiau netokia lanksti. Bendrosios dotacijos atveju užvaldymą yra atsakinga tarpinė institucija ir iš atsiliepimų pamatėme, kad nelabai norima visko perduoti miestams, kurie galbūt neturi visų reikiamų administracinių gebėjimų. Integruotų teritorijų investicijų modelis suteikia lankstumo galima, pavyzdžiui, deleguoti strategijos rengimo ir projektų atrinkimo funkcijas, bet nebūtina perduoti visų kontrolės ir audito funkcijų. Jas gali išlaikyti valdymo institucija, o bendrosios dotacijos atveju visos funkcijos turi būti perdudamos. Taigi čia mes išvelgiame privalumų. Toliau klausimas dėl um, miestų platformų ir miestų sąrašo. Taip, turime prisimti atsakomybę už tai, kad mūsų pasiūlytas tekstas sukėlė painiavos. Um, sąrašas miestų, kurie prisidės prie 5 procentų. Mes numatėme, kad turi būti parengtas bent preliminarus miestų sąrašas. Ir apie tai išgirdome daug atsiliepimų. Taigi galbūt tikrai to sąrašo nereikia. Mums tiesiog svarbu žinoti, kaip valstybės narės atrinks dalyvausiančius miestus. Taigi mes norėsime matyti metodiką ir kriterijus, bet ne iš anksto sudarytą sąrašą. Tikrai sutinkame, kad galbūt per anksti valstybėms narėms yra nustatyti, kur bus įgyventinami veiksmai, kuriuose miestuose bus įgyvenami veiksmai. Taigi komisija yra pasirengusi šioje vietoje tekstą koreguoti antrą sąrašą, apie, apie kurį buvo užsiminta. Tai yra sąrašas, kurio grindžiamos miestų plėtros platformos. Kodėl mes numatome miestų plėtros platformą? Tai nėra dubliavimasis, kadangi platforma tikslas yra labai aiškus. Siekiama užtikrinti, kad uh, tvarios miestų plėtros integruotos investicijos būtų sėkmingos. Mes siekiame optimizuoti miestų sėkmės rodiklius ir sieti veiksmus su novatoriškais veiksmais, kurie įgyvendinami miestuose. Čia turiu galvoje tuos veiksmus, kuriuos tiesiogiai valdys komisija ir kuriems yra numatyta 0,2 procento. Taigi mes tuos novatoriškus veiksmus norime tiesiogiai susijęti su integruotais tvarios miestų plėtros veiksmais. Taigi šis mechanizmas bus tikslinis ir nieko nedubliuos. Bet vėlgi mes ir čia esame atviri ir galima rinktis, kas dalyvaus platformoje. Iš pradžių manėme, kad galbūt naudingiausia būtų apriboti miestų skaičių, tačiau matome, kad praktiškai tai gali kelti sunkumų atrankos procese, todėl komisija yra pasirengusi koreguoti nuostatas ir leisti visiems miestams, kur pasiekiami 5 procentai, automatiškai prisijungti prie platformos kartu su tais miestais, kur įgyventinami inovatoriški veiksmai. Tokiu būdu pasieksime tai, ko norime. Taigi šias galimybės kartu su pranešėjais galėsime dar panagrinėti. Dabar pereisiu prie mm, daugelįpio fondo, multifondo ir finansavimo susijimo ar kryžminio finansavimo. Visų pirma, svarbu paminėti, kad komisija savo pasiūlymuose numatė kad veiksmai gali būti remiami iš skirtingų fondų. Turiu galvoje 55 straipsnio 8 dalį. Taigi veiksmai gali gauti paramą iš kelių fondų, jau yra numatyta tų kelių fondų paramos galimybė. Tų kelių fondų programos yra siejamos ir su tuo, ką galima remti iš Europos socialinio fondo. Dabar į tai įeina ir įranga. Ir komisija nemano, kad reikėtų didinti kryžminį finansavimą. Mes manome, kad jį būtų galima mažinti. Nes patirtis rodo, kad valstybės narės šią galimybę nelabai naudojasi ir ją sudėtinga naudotis, kadangi reikia taikyti dvi. Taikyti tai pačiai operacijai, tam pačiam veiksmui taikyti dviejų taisyklių dviejų, du taisyklių rinkinius. Pavyzdžiui, dalis veiksmų finansuojama iš RDF, dalis iš ESF, reikia skirtingoms dalims taikyti skirtingas taisyklės. Toliau supaprastinimas. Galiu Jūs patikinti, kad komisijos pasiūlymas tikrai nesupaprastins komisijos darbo. Tai yra plačiai pripažįstama komisijoje. Tai už žmogiškosius išteklius atsakingi asmenys bando dabar išsiaiškinti, kaip mums pavyks viską įgyvendinti mažėjant ištekliams. Dabar komisijos tarnyboms, pateikus šios ambicingus pasiūlymus, keliami dar didesni reikalavimai. Taigi Mes dėmesį sutelkėme į paramos gavėjus, dabar labai detaliai apie tai nekalbėsiu, nes matėte komisijos komunikatą dėl supaprastinimo, taip pat turbūt susipažinote su komisijos brošiūra dėl sanglaudos politikos supaprastinimo. Mes manome, kad mūsų pasiūlymas padeda pasiekti supaprastinimo ir tikrai būtume dėkingi už jūsų paramą šiam pasiūlymui, kadangi šis rytis yra labai svarbi, tai rodo mūsų patirtis ir komisija jau yra paminėjusi pagrindinius šio proceso techninius elementus, tai siejasi su skaitmeninės darbo atvarkės tikslais. Manome, kad mūsų pasiūlymus bus įmanoma įgyvendinti ir e, komisija ketina valstybėms narėms pasiūlyti atviro kodo portalą, kuris padėtų greičiau viską įgyvendinti. Mes pasiūlysime tam tikrų techninių elementų. Ir visa tai bus esminis dalykas mums siekiant tikslų. Ir galiausiai daugia pakopė valdysena ir partnerystės susitarimas. Komisijos pasiūlyme trūksta Elgesio kodekso. Ir neseniai mes parengėme darbinį dokumentą dėl bendrosios strateginės e, sistemos. Po kelių savaičių komisija pateiks kitą dokumentą, kuris taps Elgesio kodekso metmenimis. Ir mes e, tame dokumente sakysime, kad e, pritarėme tam, kad reikia atskirti vietos ir regionės valdžios institucijų atliekamą vaidmenį e, ir kitų veikėjų vaidmenį. Mes suprantame, kad kai kuriais atvejais regioninės institucijos yra valdymo agentūros, valdymo institucijos ir būtent jos renks programas ir valdys programas, taigi jos nebus partnerės, jos formuos partnerystės. Ir tai bus patikslinta dokumente, kurį parengsime dėl to, kaip būtų rengiami partnerystės susitarimai. Kai buvo pasakyta, reikia pripažinti, kad situacijos yra labai įvairios ir reglamente negalima numatyti vieno metodo. Mūsų nuomonė, tinkamiausias būdas eiti pirmin būtų remtis Elgesio kodeksu, kuriame būtų numatyti tam tikri minimalūs elementai. Ir taip pat reikėtų pripažinti, kad kai kuriuose valstybėse narėse iniciatyva eis iš apačios, kitose m, mm, kitaip. Visada turi būti m, mm, iniciatyvos kylančios iš apačios elementas, bet mm, vis dėlto situacijų yra įvairių. O kalbant apie teritorinius paktus, E, kai kurios valstybės narės gali pasinaudoti šią idėją ir įtraukti ją į procesą, kitose valstybėse narėse galbūt tai nepasiteisins. Tačiau Elgesio kodeksas bus tas variklis, kuris bent jau užtikrins, kad būtų laikomasi minimalių standartų organizuojant šį procesą. Žinoma, valstybės narės dabar kaip tik kūrė to proceso mechanizmus, komisija į tai gilinasi ir manome, kad e, procesą, valstybių narių įgyveninamą procesą turbūt labai atidžiai stebės regionų komitetas. Turiu galvoje valstybių narių kūriamus valdymo mechanizmus. Ačiū. Myself. Dėkoju, aš norėčiau pati dabar išsakyti vieną pastebėjimą. Jeigu būtų tokios pačios taisyklės finansavimo iš skirtingų fondų, tai galbūt būtų ir geriau. Bet taip, suprantu, kad reikia išlaikyti skirtingas taisyklės. Bet jeigu būtų vadovaujamasi e, didžiausio fondo, kuris dalyvauja e, projekte taisyklėmis, galbūt lėšos būtų geriau įsisavintos. E, pone Bresu, Dėkoju. Norėčiau padėkoti Europos parlamentui, pranešėjams už darbą. Jie tikrai suprato esmę, buvo daug minčių išsakyta. Aš ne, buvo išsakyta labai daug minčių ir aš negalėsiu viską sureaguoti, tačiau pranešėjai rengė savo nuomonės dėl atskirų fondų ir galbūt bus galima anks, vėl kada nors surenkti diskusiją. E, konkrečiau dėl miestų, miesto teritorijų vyks vadovus, mūsų vadovų viršūnių sutikimas Kopenhagoje. Pranešėjas ponas Albrechtas yra kviečiamas galėsime ten pratesti diskusijas. E, iš esmės galvojame apie miestų platformą. Ir e, aišku, jeigu mes viską bandysime gyvendinti, tai susijęs su didelė rizika dėl partnerystės susitarimų. Reikėtų e, geriau suderinti, išbaigti miestams taikomas programas, o strateginėje struktūroje, sistemoje turėtų būti apibrėžimai pateikti. Bet tai gali atbaidyti kai kuriuos miestus nuo e, dalyvavimo miesto politikos e, tam tikrose priemonėse skirtose atnauinimui Tačiau miestai yra labai svarbus Europai. Mes negalime atrinkti tik tai kelių miestų, o pamiršti visų, visus kitus. Ar e, nustumti į šoną šiame procese. Taigi reikėtų rasti kažkokį būdą, kaip dirbti kartu ir apie tai kalbėti. Reikėtų galvoti kaip sustiprinti miesto politiką ir įtraukti regionus, miestus į lėšų tvarkymą. Reikia stiprinti miestų planavimą, projektus. Dar vienas susijęs dalykas - partnerystės susitarimai. Mūsų požiūris yra toks manome, kad visas valstybės, ypač e, federalinės arba šalis, kurios turi regionus, kaip kad sakė pirmininkas Baroso, turėtų įsitraukti nuo pat pradžių, apibrėžiant susitarimus. Būtent regionai turi įsitraukti kadangi jie turės įgyvendyti projektus, kitaip tariant, jie bus valdytojai tų projektų, taip pat tvarkys lėšas, politikos kryptis apibrėž. Reikia taip pat nepamiršti miestų vaidmens, stiprinant projektus skirtus miestams. Taip pat reikia galvoti, kas pasirašys partnerystės sutarimus. Aš suprantu, kad e, ga, negalima primesti tų sutarčių. Ir parlamentas turėtų taip pat laikytis tokios pozicijos. E, nuo pat pradžių regionai ir miestai e, turėtų paremti strategiją ir reikia užtikrinti, kad ta strategija prasidės apačioje, bet turėtume nepamiršti ir europinio ligmens, nes kitaip tas e, pradinis ligmuo neprisijungs prie bendros europinės strategijos. Ir kyla tam tikri pavojai, kad e, atsiras spaudimas iš viršaus, jeigu ne viskas bus deramai daroma. Ir nuo pat pradžių reikia užtikrinti, kad e, būtų pasirašomi sustarimai su e, vietos veikėjais nuo pat pradžių. Reikia nepamiršti europietinių tikslų, strategijos Europa 2020 tikslų. Ir e, ten taip pat kalbama šioje strategijoje apie miesto politikos stiprinimą, apie e, sustiprintą investavimą į regionus, apie teminę koncentraciją, parenkate atskiras temas. Yra labai daug tikslų, tačiau ištekliai yra riboti. Reikalaujant reikia regioninio požiūrio, kad būtų galima įgyventi šios tikslus. Šis požiūris turėtų būti siemas su vis visa Europos idėja plačia prasme e, regionai turi jaustis, kad jie dalyvauja rengiant priemonės projektus nuo pat pradžių. Tai labai svarbu. Jau keletą kartų buvo minėti šie dalykai ir sakoma, kad e, egzistuoja skirtumai, viskas priklauso nuo valstybės struktūros, federalinėse valstybėse tvarkomasi kitaip negu kitose. Bet bet kokiu atveju negalima pamiršti regioninio elemento nuo pat pradžių. Makroregioninė strategija. Kitas klausimas, man regis, ponas Obrechtas jas minėjo. Mums e, tai atrodo labai įdomi mintis. Labai daug dirbama šioje srityje. Ir tai vienas iš būdų stiprinti regioniai sanglaudais. Manau, kad komisija turėtų sureaguoti į šį dalyką ir pagalvotų, kaip galima pasitelkti sanglaudos politiką makroregioniai strategijai. Taip pat, kaip lėšas būtų galima panaudoti e, transnacionaliniu mastu. Mes e, dirbome su makroregionėmis strategijomis, jos yra rengiamos, tai e, jeigu apie tuos kitus dalykus nepagalvosime, kokia bus jų prasmė, reikia labai atidžiai išnagrinėti šios klausimus. Supaprastinimas. Sprendimų ieškojimas. Manau, kad reikėtų kaip galima greičiau įdėkti elektroninės sanglaudos principą, kur kas, tai leistų kur kas sparčiau apdoroti duomenis. Reikia pamastyti apie procedūrą. Reikia uh, užtikrinti paprastumą uh, elektroniškai apdorojant uh, duomenis. Nes Kartais, jeigu um, struktūros per nesudėtingos e, kils problemų, žmonės, <laughs> pavyzdžiui, ne, nesulauks atsakymų, reikia, kad e, būtų kaip galima paprastesnės sistemos taikomos. Ir reikia galvoti ne tik apie supaprastinimą darbo komisijai, reikia e, vientisumo procedūrose apskritai. Ir manau, kad reikia prisiminti, jog realus subsidiarumas yra toks, kai politikos priemonės ir tikslai yra bendri, bet kai jie įgyventinami e, prisitaikant, prisiderinant prie realių vietos sąlygų. Europos bendro projekto visuose regionuose vieno nepavyks įgyvendinti. Prieš keletą dienų kalbėjome apie bendrąją žemės ūkio politiką. Labai sunku yra komunikuoti apie Europos politikos priemonės. Nes e, dažnai viskas yra dar apsunkinama įvairių detalių mes nebematome aiškiai tuose detalėse, kokie yra mūsų tikslai, kokia turi būti mūsų strategija. Reikia galvoti, kad joje turėtų atsispindėti kaip daugiau lankstumo, paprastumo įgyvendinant taisyklės, nes kitaip e, kils daug problemų. E, visuomenės atstovams gyvenantiems regionuose. Baigdama pasakysiu, kad manome, jog daugia pakopis valdymas, e, apie kurį kalba šiuo metu visi, turi būti įgyvendinamas e, realiame gyvenime. Labai dažnai apie tai pamirštame. Tai reiškia, kad Reikia nepamiršti, koks yra mūsų visų vaidmuo, ką mes turėtume daryti įgyvendinami bendrąją strategiją. Per nelik dažnai kalbame apie procedūras, bendras procedūras ir pamirštame, kokių konkrečių rezultatų siekiame. Ir todėl reikėtų pabrėžti supaprastinimo klausimą supaprastinimas e, turėtų leisti pademonstruoti, parodyti konkrečius rezultatus. E, supaprastinimo nereikia siekti tik dėl procedūrų supaprastinimo, reikia galvoti apie e, rezultatą. Labai ačiū, daug ką dar norėčiau Jums pasakyti, bet tikriausiai turėsiu progą tą padaryti vėliau. kai jau bus e, konkretizuoti jūsų pasiūlymai, mes galėsime juos įsigilinti. Dėkui. Pirmininkė, dabar šį darbo tvarkės punktą baigiame. Kitas klausimas - Europos socialinis fondas. E, Marija Peres rengė pranešimą, daug laiko neskirsime šiam klausimui. Uh Manoma, kad bus e, priimtas konkretus reglamentas e, ir dabar žiūrima į ryšį tarp e, konkretaus, siauresnio reglamento ir bendrojo reglamento. Marija, prašom žodis jums, nežinau, kaip jums reikės laiko. Ačiū pirmininkė, pamėginsiu kalbėti trumpai kaip ir prašėte, nenorėčiau vėl iš naujo pristatinėti temų susijusių su visais fondais, nes problemos yra panašios. Norėčiau pratesti savo mintį uh, dėl socialinio fondo, uh, kurią baigiau prieš tai savaitės ir dėl komisijos naujų pasiūlymų susijusių su 2,5 milijono eurų vertės pagalbos maistu. Bendros žemės ūkio politikos kontekste per pastarąjį komiteto posėdį sakiau, kad šis pasiūlymas galbūt nėra optimalus, tačiau turėtume pasinaudoti šią programą nes e, e, ji e, tiesiogiai juntama ES piliečių ir taip jie pajunta ES solidarumą per šią programą. Kyla klausimų, ar, ar reikėtų pradėti siūlyti naujas priemonės pristatymo prie globalizacijos padarinių fondo kontekste. Galbūt apie tai reikėtų diskutuoti su komisija, kaip ir apie e, nedidelę procentinę dalį 40, 30 arba 20 procentų, kurios pasitelkę galėtume tikėtis geresnių darbo rezultatų. Taip pat e, e, minimali procentinė e, lėšų dalis numatoma socialinė integracija ir kovai su skurdu turėtų būti svarstoma socialinės partnerystės aspektai. Čia galiu pritarti komisijai dėl skirtingų įvairių sutarties šalių skirtingo uh, vaidmens, stiprinant socialinį darbą bei nepelno siekiančių organizacijų veiklos stiprinimas. Ponas Olbrechtas minėjo, kad reikia nustatyti partnerystės susitarimų aiškius kriterijus. Taip pat e, perinamųjų regionų atžvilgių taikomus kriterijus reikėtų sukonkretinti labiausiai, e, tiksliau mažiausiai išsivystę regionai ir <clears throat> perinamojo statuso regionai turėtų siekti kuo greitesnės pažangos šiame procese reikia skirti daugiausiai dėmesio paramos gavimo procedūroms. Ir apie tai taip pat reikėtų diskutuoti su E, komisija. Manau, kad diskusijoje reikėtų daugiausiai dėmesio skirti šiems punktams. Kai kurių kalbėtojų kolegų nėra šiuo metu salėje, Elizabet Šatė. Su pranešėja jau ilgą laiką glaudžiai bendradarbiaujame šiuo klausimu Esu šešėlinį pranešėjai dėl socialinio fondo, taip pat ir socialinių reikalų komitete. Ir turime susidarę pakankamai platų vaizdą dėl šios priemonės panaudojimo. Ketvirto punkto trečio dalis komisijos pasiūlyme kelia daugiausiai problemų. Koncentravimo taisyklė turėtų būti pakeista e, taip pat kaip ir EFRI turėtų e, šis fondas daugiausiai dėmesio skirti e, teminiams klausimams. Penktasis straipsnis susijęs su daugia pakopė valdysena ir partnerystės principų taikymas, turiuomenyje bendro, bendrojo reglamento reglamento bendrąją dalį. Čia pateikiamas pasiūlymas nėra prasmingas, nes daugia pakopė valdysena, mano nuomonė, turi būti visose regionuose vykdoma vienodai intensyviai, tam, kad partneriai galėtų deramai atlikti savo užduotis, todėl ir taisyklės turėtų visiems regionams galioti vienodas ir e, šios straipsnio atitinkamą nuostatą reikėtų pakeisti procentinės dalis, kurios yra siūlomos 20 procentų. Čia galbūt esama taip pat skirtingų nuomonių dėl to pasiūlymo, dėl iš ankstinio finansavimo teikiamos nuostatos reikėtų įsitikinti, kaip šis pasiūlymas dera su reglamento bendrosiomis nuostatomis. Taip pat siūloma pritaikyti kelias naujoviškas priemonės, e, naudojant ESF lėšas. Mažiausiai 5 procentų lėšų skirimas miestų plėtrai, aš pritariu Jano Olbrichto pozicijai turėtume e, kaimo e, vietovėms taip pat skirti 5 procentus lydę programų kontekste, miestų plėtrai taip pat turėtume skirti 5 procentus mažiausiai, kaip siūlo Janas Olbrechtas tą patį principą turėtų taik, turėtume taikyti ir ESF lėšų panaudojimui vietos lygmenį, tačiau tie principai nėra aiškiai apibrėžti. Galėtume pasitelkti kitą metodiką ir uh, užtikrinti, kad tie 5 procentai uh, mažiausia 5 procentų paramos dalis būtų skiriama, tačiau pirmiausiai turime regionus supažindinti su mūsų naudojama metodika ir e, ta metodika yra aprašoma atskirame straipsnėje. Aš tai vertinu teigiamai. E, siekime pasitelkus šią metodiką pasit pasitelkti e, regionų plėtros fondo ir ESF lėšas ir jas tarpusavyje e, susijęti, užtikrinant e, veiksmingesnę regionams teikiamą paramą. Tai būtų svarbiausi elementai, taip pat kaip ir teritorinis aspektas, už kurį yra atsakingas mūsų komitetas. Manau, kad šios aspektus varstydami žengtume teisingą linkme. Janui Olbrechtui suteikiamas žodis. Ačiū pirmininkė. Labai trumpai. Norėčiau pratesti ponios Šetel mintį. Net jeigu yra du fondai ir už juos atsakingi du komisijos nariai, vis tiek sistemoje turi būti vadovaujamasi tą pačią logiką. Jeigu turime vieną fondą, yra numatyta teminė koncentracija, E, vienu lygiu, o kitame fonde koncentracija programų lygių. Turiu pasakyti, kad galutiniai paramos gavėjai visiškai susipainios. Kaipgi mes galime sukurti vieną sistemą, jeigu joje yra dviejų rūšių logika. Taip pat dėl integruotų teritorinių investicijų. Tai yra labai sudėtingas dalykas, mes jo dar nesuprantame numatytos įvairios kryptis, įvairūs veiksmai, įvairios programos. Viskas atrodo labai gražiai, tačiau įgyvendinti bus sudėtinga. Taigi siūlau komitetui pabrėžti, kad turi būti sukurta viena aiški fondų sistema, nes jei jos nebus, visi susipainios. Ačiū. Kolegos, daugiau niekas neprašo žodžio. Gal ponia Šutkova nori pasisakyti, jie atstovauja Europos komisijos e, užimtumo generaliniam direktoratui. Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, Labai ačiū, kad grįžote prie fondų principų, prie solidarumo, sanglaudos, kad aiškiai suprastume, ko siekiame. Dėl koncentracijos lygių ir įvairių tipų regionų. Mums kyla klausimas, ar jeigu koncentracijos lygis būtų labai mažas, ar apskritai būtų galima kalbėti apie kokią nors koncentraciją. Jeigu norime pasiekti matomos koncentracijos, matomų rezultatų, naud naudojantis e, ES lėšais. Tai sumos turi būti didelės, bet jos turi būti sutelktos į kelis tikslus. Ir jeigu e, sukoncentruosime 40 procentų daugiau išsivyščiosiuose regionuose ir tai skirsime keturiem, keturiems, penkiems investicijų prioritetams, tai lėšos išsisklaidys, o nebus koncentruotos. Todėl mes ir siūlome didesnius procentus, kuriuos siejame su keletų investicijų prioritetų. RDF ir ESF fondų koncentracijos lygiai yra panašus. RDF e, finansuoja 11 teminių tikslų ir 38 e, investicinius prioritetus. ESF skirtas keturiems teminiams tikslams ir 18 investicijų prioritetų. E, pasižymėjau, kad parlamentas labiau pritarė koncentracijai valstybių narių lygių, o ne veiklos programų lygių. Tačiau turiu pasakyti, kad dauguma veiklos programų dabar yra nacionalinės programos ESF atveju. Taigi iš esmės nėra skirtumo, ar koncentracija bus programų lygių ar valstybių narių lygių. Kalbant apie daugia pakopį valdymą, ponas Martinas kalbėjo apie partnerį. Ponas Martinas kalbėjo apie partnerysčių e, elgesio kodeksą, kurį rengėme. Siekiame, kad mm, nu, būt, dalyvautų įvairūs partneriai nuo mm, progra, partnerysčių programų rengimo ir tvirtinimo iki stebėsenos. Manome, kad Labai svarbu, kad dalyvautų ir socialiniai partneriai, regioninės valdžios institucijos, kad būtų prisijimama atsakomybė ir kad būtų dalyvaujama įgyvendinant. Pasižymėjau pasiūlymą dėl 5 procentų, kad jie būtų iš karto skiriami visoms priemonėms, bet man toks pasiūlymas yra naujiena. Manau, galėtume pagalvoti, kaip būtų galima mažinti vairių koncentracijų lygių skirtumus, tačiau vėlgi tai reikia aptarti su kolegomis iš kitų direktoratų, pavyzdžiui, regionų direktoratų. Ar jūs baigėte? Ačiū. Ar Elizabeth Schretter norėtų dar pakomentuoti? Taip. Aš bandau suprasti, ką reiškia koncentracija ESF ir dabar jau, kai supratau, aš manau, kad toks pasiūlymas yra netinkamas, aš e, jam prieštarauju, nes to, tas pasiūlymas visiškai neprasmingas Europos socialinėme fonde. Pavyzdžiui, vienas iš teminių tikslų yra kova su e, skurdu ir socialinė atskirtimi. Tai yra aštuntas ar devintas tikslas ir toliau turime septynis investicinius prioritetus. Jeigu imamos ESF lėšos ir jos sutelkiamos į aštuntą tikslą, tai galima, puik... galima puikiai kovoti su skurdu. Bet jeigu sutelksime dėmesį investicijų prioritetus, tai ta programa praktiškai nebus įgyvendinama. RDF atveju viskas yra teisingai. Gerai, kad yra sutelkiamos lėšos į tris teminius tikslus, taip pat aišku, kokie tai bus teminiai tikslai. O ketvirtas tikslas skiriamas administravimui, skatinimui, administracinių gebėjimų stiprinimui ir to prireiks tik keliose valstybėse narėse, nes kitos valstybės narės jau yra sutvarkiusios savo administravimo sistemas, tačiau kitoms valstybėms narėms to reikia, nes praeitie jos perėjo ilgus perinamosius laikotarpius ir joms reikia lėšų. Taigi, manau, kad ir ar šiuo atveju reikia kalbėti apie tris teminius tikslus ir 8-90 prioritetų, taip pat e, numatyti 20 procentų skurdo mažinimui, kaip yra ESF. Tada būtų užtikrintas pakankamas lankstumas regionams, kaip įgyvendinti teminius tikslus. Regionams reikia lankstumo, reikia galimybės rinktis, kaip jie įgyvendins teminius tikslus. Mes neturime nurodyti regionams, kad tai turi būti daroma tik vienu būdu. Ir Jan būtent apie tai ir kalbėjo. Jis sakė, kad RDF ir ESF fonduose turi būti taikomi tie patys metodai, nes priešingų atveju niekas nieko nesupras. Ačiū prieš prašydama Marijos sureaguoti, noriu paklausti, ar būtų dar pastabų. Daugiau norinčių pasisakyti nėra, taigi žodis Marijai. Ačiū. Pirmininkė. Ačiū už pastabas. Tikrai norėčiau parengti gerą pranešimą. Pritariu jūsų susirūpinimui dėl ketvirtos punkto trečios dalies, dėl penktos straipsnio. Reikia užtikrinti fondų nuoseklumą ir logiką turint galvoje specifinį fondų pobūdį, juk nėra numatoma viską finansuoti po truputį. Reikia galvoti, kas labiausiai pasiteisintų krizės laikotarpiu. Ačiū. Mm, tolesnis darbo grafikas. Turbūt balandžio pabaigoje jau turėsime pranešimo projektą su pasiūlytais pakeitimais. Terminas, iki kurio bus galima teikti pakeitimus, bus kažkada gegužės mėnesį. Ir regioninės plėtros komitete balsavimas turbūt vyks gegužės pabaigoje arba birželio pradžioje. Ir turiu pasakyti, kad e, čia šią temą mes e, pasistumėsime daug lab, greičiau, taigi prašau jau dabar pradėti galvoti apie pakeitimus, nes laiko turime nedaug, ypač kreipiuosi į kolegas, kurie yra atsakingi už bendrąjį reglamentą. Prašau užtikrinti nuoseklumą. Matau, kad Lambert dabar dar nori pasisakyti nereikėtų bausti žmonių už didelius užmojus ir už, už tai, kad žmonės dirba greičiau. Tad jūs teisingai pastebėjote, bent jau man viskas atrodo sudėtinga. Sutinku su balsavimu dėl, su balsavimu pagrindinėme komitete, tačiau uh, kalbant apie plenarinę sesiją, e, praėjusią savaitę e, Strasbūrė kontaktinėje grupėje buvo apie tai kalbama. Ir manau, kad reikėtų pagalvoti, kaip racionaliai renkti pagrindinės dalis, kurios yra tarpusavyje susijusios. Taigi mes jau užmesgėme ryšius su pranešėjais, palaikome tuos ryšius, bet nežinau, ką daryti, jeigu kažkurie pranešėjai pasistumės į priekį ir atsiras tam tikrų prieštaravimų, kaip jos mm, galima bus gražinti atgal. Pirmininkė, aš negaliu blokuoti tam tikrų dalykų, žinoma, reikia tai aptarti per koordinatorių posėdį. Ar Janas norėtų ką nors patiksinti? Pirmininkė, noriu pasakyti štai, ką mums buvome informuoti, kad pranešėjai visų pirma turi parengti pranešimo projektą be pakeitimų. Projektas su paaiškinimais, e, kokie pakeitimai bus teikiami. Bet jeigu mes turime parengti pranešimą su konkrečiais pakeitimais, galime tai padaryti, bet tai jau skirsis nuo paprasto pranešimo projekto. Nekalbėkime dabar apie tai. Mes dabar kalbame apie konkretų klausimą kuris nėra mūsų komiteto atsakomybė. Mums reikės derinti savo grafiką ir su kitu komitetu, bet jūs žinote, kad daugelis klausimų susijusių su socialiniu fondu turės būti suderinti su tuo, ką parlamentas galiausiai pasiūlys dėl bendrojo reglamento. Mes žinome, kas mūsų netenkina, palaipsniui pamatysime, ką galime padaryti, bet tiesiog turime būti pasirengę ir žinoma tai reiškia, kad reiks daug dirbti. O šią diskusiją galėsime pratesti per koordinatorių posėdį. Dabar noriu baigti šią diskusiją ir siūlau pereiti. Ne, dar Konstanca nori pasakyti. Norėjau dėl tvarkaraščio vieną pastabą išsakyti, ar uh, su kitais komitetais nebuvome sutarę balsuoti e, dėl šių direktyvų dar iki balsavimo dėl, e, dėl bendrojo reglamento. Jeigu bus e, kas nors atskiruose reglamentuose pakeista, kas yra susiję su bendruoju reglamentu, tai nežinau, ar kitos institucijos čia dabar galėtų priminėti, pavyzdžiui, tokius sprendimus dėl 15 straipsnio. Nelabai nuseklė mes čia elgiamės, pirmininkė, taip, jūs esate teisi, suprantu, kad susitarėme, tačiau esama užmojų, apie kurias minėjo Lamberas, bendrojo reglamento Jeigu nuostatos bus pakeistos, tuomet komitetai turės grįžti prie atskirų reglamentų. Manau, kad suvokimas e, tokių veiksmų būtinybės e, yra, nes padėtis dėl bendro reglamento, padėtis susijusiu su bendro reglamento darybomis yra pakankamai e, sudėtinga politinės diskusijos tęsime, bet kokia atveju dabar pereikime prie kito pranešimo. Ana Miranda yra salėje. Turime tris pranešimus ir e, du kolegos dar neatvyko, todėl norėčiau paprašyti jų padėjėjų ar patarėjų, galbūt ponas Vlasikas ir ponas Tikseira. E, nežinome, ar ateis, tai galbūt galėtumėte mūsų atitinkamai informuoti, tai mm, žinodami tą informaciją pakeistume savo darbo atvarkę. Dabar šeštasis darbo atvarkės punktas, Anos Mirandos nuomonė dėl mažo uh, masto ir smulkios žvejybos politikos. Dėkuoju pirmininkė, pirmiausiai norėčiau padėkoti sekretoriatui už atliką darbą ir pasiūlyti žodinį pakeitimą. Tai yra žodinis pakeitimas dėl vertimo. Tekste prancūzų kalba pasitaikė įsivėlė klaida. E, sakoma, kad e, neteisingai išvestas e, terminas kiautuotieji viežegyviai į prancūzų kalbą ir e, tai yra suderinta, terminas prancūziškas yra suderintas su vairiomis organizacijomis, taigi reikėtų jį atitinkamai pakeisti. Angliškai šis terminas yra shellfish, fishing ir guttering. Ir tai yra nesusijęs su mol, moliuskų žvejyba. O dabar norėčiau pereiti prie esmės. Pakrančių žvejyba, žvejyba e, kuri yra neintensyvaus ne, ne masto, ekstensyvi žvejyba, yra e, labai vertinga veiklos rūšis Europoje. Tai yra veikla, kuri užtikrina darbo vietas, tai yra tausi žvejyba, kuri turi socialinio, ekonominio e, poveikio 65 procentai žvejybą užsimančių žmonių dirba šiame sektoriuje. kalbu apie smulkaus masto žvejybą, e, kiautuotojų vėžiagyvių gaudimą. Ir Europos komisija e, sako, kad e, kai kurie principai taikomi yra pasenę, reikia atsižvelgti į skirtingų regionų charakteristiką, aplinkos saugos aspektą, taip pat reikėtų galvoti apie tausesnį žvejybos būdą ekstensyvi akvakultūra, kiautuotųjų vėžiagimių gaudimas yra dažniausiai susijęs su smulkiaja žvejyba. Kaip sakiau anksčiau, tai yra tvariausias žvejybos būdas ir labai e, aplinką tausojantis žvejybos būdas e, socialinės e, ekonominės plėtotės kontekste tai labai svarbu e, pakrantės regionams. E, taip pat e, labiausiai nutolusiems regionams e, saloms ši žvejybos rūšis yra svarbi. Tačiau ši žvejyba, tradicinė žvejyba, smulkaus masto žvejyba kenčia nuo įvairių veiksnių, įvairių uh, poslinkių, pavyzdžiui, e, susijusių su vandens užterštumu susidaro e, kaip naftos dėmes ir e, žvėjai nuo to nukenčia. Prisimena, kas buvo su prestiž ir tai turi tokios naikinančios netgi įtakos žvejybai. Pavyzdžiui, mano šalis yra nukentėjusi nuo taršos iš laivų ir panašių dalykų. E, reikėtų taikyti tam tikras priemonės projektus pakrantės teritorijoms. Jeigu norėsime apibriežti smulkėje žvejybą, kalbėti apie socialinį ekonominį aspektą, e, pamatysime pirmiausiai, kad trūksta patikimų statistinių duomenų, todėl mano nuomonė reikėtų uh, pirmiausiai e, pasižiūrėti į duomenis, užsitikrinti tuos duomenis, kurie mm, atskleistų socialinės teritorinės sanglotos dalykus. Tačiau dabar išgyvename krizę, vyksta reformos, e, yra keičiamos finansavimo priemonės, todėl galime pastebėti, kad e, kai kurios bendruomenės pakrančių, kurios priklauso nuo tokios žvejybos, atsidūrė labai sudėtingoje e, padėtyje. Negali pasakyti žvėjui, kad jis dabar turi užsimti, pradėti imtis verslų, nes daugelie teritorijų tai yra neįmanoma, e, kadangi neegzistuoja paprasčiausiai ekonominio diversifikavimo galimybių daugelio regionų. Todėl esame pateikę įvairių pasiūlymų susijusių su šiuo sektoriumi. Reikia užtikrinti, kad šios sektoriaus atstovai galėtų įstraukti į sprendimų prieimimą. Taip pat reikia renkti valdymo planus. Plėtojant strategiją reikia nepamiršti vietos vystimo aspekto. E, Mes norime pasakyti, jog reikia remti tokią tausuojančią žvejybą. Ir reikia užtikrinti, kad e, žvejybos fondas apims ir e, smulkėje žvejybą ir kad būtų steigta parama, kad bus steigta parama pakrančių bendruomenėms, kurios priklauso nuo žvejybos. Nes tai e, yra tvariausia, tausiausia žvejyba, dėl to jai reikia paramos. Reikėtų ir pareikšti tam tikrą politinę poziciją, pavyzdžiui, mūsų komiteto. Tai yra svarbus anglaudai ir norėčiau, kad kolegos e, pateiktų savo nuomonę. E, Poras Ponga, dėkuoju, aš esu šešėlinis pranešės, norėčiau padėkoti mūsų kolegiai už jos pasiūlymus pateiktus. Norėčiau padaryti porą pastabų labai greitai. Pirmiausiai pasakysiu, kad ES egzistuoja skirtingos žvejybos rūšis, e, kur, kurios atlieka uh, E, konkretų vaidmenį. Dėl to labai svarbu nepriešinti smulkios ir pramoninės žvejybos, kadangi viena gali papildyti kitą kiekvieną regioną, plėtojant jo ekonomiką, e, vystant labai svarbi smulkaus masto žvejyba pakrančių regionams, dėl to reikėtų e, atsižvelgti į ypatybės jūs e, žvejybos ir nepamiršti labiausiai nutolusių regionų. Ir aš noriu pasakyti, kad pritariu pranešės pozicijai. E, kitų šešėlių nėra, tik tai ponas Ponga iš EPP. Ar kas nors dar norėtų ką nors pasakyti? Lambert Van Nistelrooy. Ačiū. Dėkuoju už e, projektą. Aš galiu tik tai pasakyti štai ką. Žiūriu į žuvininkysės politiką, į tausojančią žvejybą, e, investicijas ir panašius dalykus į smulkesnio masto veiklą. E, galimybės e, pasinaudoti regionės plėtros fondų yra praplėstos. Atsiranda naujų aplinkybių pakrančių teritorijose, ypač e, smulkaus masto, vidutinio masto veiklai. Taip pat atsiranda tam tikra galimybė e, žmonėms užsidirbti ne tik iš žvejybos, bet ir iš turizmo ar kitų dalykų. Taigi, pasitelkiant regionės plėtros fondą, galima sukurti tam tikras galimybės, kaip ką tik sakiau. E, kartais smulkus žvėjai turi konkuruoti su e, stambiais laivais ir e, tikrai jiems sunku išgyventi, bet jeigu paremsime juos iš regioninės plėtos fondo, galbūt atsiras ir kitų galimybių. Norėčiau padėkoti Randai už e, šią trumpą nuomonę. Manau, kad turime kalbėti apie smulkius žvėjus Viduržmė jūros regione, galbūt kitose šalise tokių žvėjų ir e, nėra. Jų veikla yra labai svarbi gyvendinant uh, naujus e, aplinkosaugos politikos tikslus. Galėtų dalyvauti, pavyzdžiui, stebint klimato pokyčius e, pakrančių e, regionuose, galėtų pasižymėti atitinkamą informaciją, pavyzdžiui, informaciją susijusią su pakitusią jūros vandens temperatūra ir naujomis žuvų rūšimis atplaukiančiomis į jų žvejybos vietas. Pakrančių žvėjai šiuo metu yra priklausomi nuo e, tokios veiklos, nes tose teritorijose e, nėra jokio kito darbo galimybė gauti ES paramą, tačiau yra labai sudėtinga, nes jie nežino procedūrų, neturi reikiamos informacijos, taigi galima būtų pradėti gyveninti specifines programas, teikiant paramą pakrančių žvėjams, e, pasitelkus kitą metodiką. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad e, atkuriant jūroje rūšių įvairovę, būtų galima smulkių žvėjų, padedant smulkėsim žvėjiems išsaugoti tam tikras e, žuvų rūšis. E, kai kuriuose valstybėse tokia praktika jau yra taikoma, rezultatai teigiami ir manau, kad e, kitoje daugiametėje finansinėje programoje būtų galima skirti šiai paramai daugiau dėmesio. O dabar norėčiau dar pranešėjos paklausti, ar ji norėtų ką nors pasakyti. Paskui sustarsime, kada pateikti galima pakeitimus. Labai ačiū, dėkoju trims kolegoms, kurie išreiškė savo nuomonę. Mes e, liekame atviri, pasirengę atsižvelgti visus pasiūlymus. Tikrai nereikia priešinti smulkaus masto ir pramoninės žvejybos, nes egzistuoja didžiuliai skirtumai. Tai yra susiję tarsi ir su, tai panašu kaip ir su kovotomis Reikia daryti skirtumą, kad būtų iš, galima išvengti diskriminavimo daugeliu atveju. Jeigu mes nesaugosime tų smulkių žvėjų, paprasčiausiai jie išnyks. Labai ačiū, norėčiau pasiūlyti terminą pakeitimams e, kovo 29 dieną 12 valandą. Taigi, kovo 29 diena, 12 valanda. Kitas septintasis darbo tvarkės punktas - Oldrich Lasako pranešimas dėl investicijų Europoje patrauklumo. Aš nežinau, ar kas nors, kas nors nori pasakyti pranešėjo vardu. Jeigu ne, tai tada iškart šešėliniai pranešėjai. Ponas Luhan, pirmasis. Ačiū pirmininkė. Tai yra nuomonė ekonomikos komitetui e, ir jis susijusi su investicijų Europoje patrauklumu. E, investicijos nukentėjo nuo krizės 2011 e, metais vis tik tai užfiksavome, tai, kad nemažai įmonių nori investuoti į Europą. 5 procentai būtent. Ir e, labai svarbu kalbėti apie vietos aspektą. E, taip pat nepamiršti reikia mažiau išsivyščiusių regionų. Ekonomikos komitete daug kalbama apie teisėkuros e, mokestinės lengvatas ar paskatas juridinės. Tačiau sanglaudos politika ES yra e, tikras pokyčių variklis, kadangi E, ji e, leidžia suvienodinti augimą ES. Šiandieną galima pastebėti, kad daug buvo investuota e, apmokant dešimtis milijonų gyventojų, piliečių iš Sanglaudos fondo, taip pat 2000 kelių, nutiesti 4000 geležinkelių. kelių E, buvo įkurta daug mažų ir vidutinių įmonių. Taigi reikia galvoti dabar, kaip supaprastinti investicijų galimybės investuotojams. Ateityje reikia atsižvelgti, bus reikalinga atsižvelgti tam tikras e, sąlygas, į infrastruktūros veikimą. Visos įmonės, kurios nori investuoti, atlieka paskaičiavimus ir atsižvelgia egzistuojančią infrastruktūrą. E, Aš esu dirbęs privačioje įmonėje ir turėjau galimybės e, priimti tam tikrus sprendimus e, dėl investicijų rytų Europoje. Taigi galiu pasakyti, kad šis kriterijus e, infrastruktūros buvimas ar nebuvimas yra labai svarbus investavimo kontekste taip pat reikia galvoti apie infrastruktūros atnaujinimą. Tai turėtų tapti ES prioritetu, ypač sanglaudos politikos konstete. Tačiau tai ne viskas. Reikia kalbėti ne tik apie infrastruktūrą, bet ir apie kitus regionų privalumus – E, kuriuos reikėtų išryškinti, akcentuoti, kalbu apie mokslinius tyrimus, inovacijas, e, technologinę plėtrą. Tai yra e, mūsų gyvenimo branduolys. Ir reikia, kad regionai suprastų, kad jie gali vystytis, e, užtikrindami profesinį mokymą, plėtodami e, mokslinius tyrimus, inovacijas, taikydami plačiau technologijas. Taip pat e, reikia prisiminti, kad nepakanka gražių strategijų, reikia užtikrinti, kad viskas būtų įgyventinama realybėje ir regionų lygmenyje. Manau, jog Europos E, sąjungai tai bus labai svarbu per ateinančius metus. E, reikia užtikrinti aukštos kokybės profesinį mokymą. Tai tu, turi būti siejama su technologijų plėtuote regionuose. E, ypač galvant apie išmanų įvystymą vystimasi, kuris akcentuojamas strategija Europa 2020. Reikia skatinti mokslinius tyrimus ir taikomuosius tyrimus. Naujausiams valstybėms narėms e, taip pat reikia e, stiprinti švietimo infrastruktūrą. Kitas aspektas, e, kuriam reikia skirti daugiau dėmesio, tai yra taikomieji tyrimai. Šiandieną tik tai 2 procentai tyrimų rezultatų yra pritaikoma praktiškai. Kitaip tariant, tik tai 2 procentai e, patentų yra siejami su pramonės e, gamyba, tačiau tai labai svarbus elementas. Mes turėtume skatinti, skatiname tyrimus, tačiau ne perkeliame jų rezultatų, nepanaudojame technologijų e, gyvenime ar gamyboje ar pramonėje. O tai juk yra vystimosi variklis. Reikia tuos dalykus pabrėžti. Nepakanka finansuoti mokslinius tyrimus. Milijardais skiriami šiais e, sričiai, bet e, ne viskas labai nedaug panaudojama. E, 13 milijardų yra nepanaudota. Reikia užtikrinti, kad moksliniai tyrimai būtų vykdomi ir kad būtų, jų rezultatai būtų panaudojami konkrečiai. E, Aš tai labai stipriai akcentuoju, nes jeigu mes e, norime užsitikrinti, kad ES būtų inovacijų ir mokslinio tyrimų centras, reikia užtikrinti, kad moksliniai tyrimai virstų augimu ir e, konkrečiais produktais. E, valstybės narės ir regionai ateinančių laikotarpių turėtų apibriežti tikslus susijusius, kad galėtų investuotojams pateikti savo investavimo prioritetus e, ir kad būtų galima užtikrinti lengvai gaunamą prieinamą finansavimą ir reikia užtikrinti pakankamai aiškias taisyklės. E, išgyvename ekonomikos struktūrinę krizę ir įmonės e, dažnai mažina investicijas, pavyzdžiui, mokslinius tyrimus, o mes, europiečiai, norime, kad didėtų investicinės lėšos. Mes norime, kad e, būtų skiriama 2-3 procentais daugiau valstybėms narėms. Tačiau ir nenorime, kad e, mažėtų e, investuojamos lėšos, nors privatus veikiai tarsi linkia investuoti mažiau. Mums reikia tuos dalykus e, stiprinti, jeigu norime užsitikrinti inovacijas Europoje. Taip pat reikia galvoti apie papildomą finansavimą e, iš Europos bendrijos. Reikia galvoti apie sanglaudą, solidarumą ir E, reikia kaip, veiksming, kaip galima veiksmingiau, efektyviau panaudoti lėšas regionuose. Dėl pranešimo e, pasakysiu, kad egzistuoja konkrečios dvi problemos, tačiau tikiuosi, kad pakeitimais jas spręsime. Pirmiausia, ketvirtas e, punktas, kalbama apie e, pranašumus konkurencinius reikia nepamiršti, kad kalbame apie Europos konkurencingumą ir ne visiškai viskas aiškiai išdėsta ketvirtoje pastraipoje. Taip pat pranešėjas e, kalba apie mm, mokesčių politiką. ES neturi kompetencijos šioje srityje, taigi reikia labai atsargiai tai žiūrėti. Manau, kad pranešimas bus geras, jis turėtų padėti komisijai e, plėtoti šią politikos kryptį ir tikiuosi, kad moksliniai tyrimai ir inovacijos padės Europos ekonomikai. Dėkui. Ačiū, pono Vlasek vardu kalbės ponas Noremba. Dabar. Noriu paklausti, ar dėl šio klausimo mm, galbūt norėtumėte kalbėti diskusijos pabaigoje, ar dabar norėtumėte kalbėti? Aš norėčiau pristatyti e, bendrasis pranešimo nuostatas, po to galėčiau apibendrinti diskusijas. Like long... Kolegos, kalbėtojų sąrašas labai ilgas, bet laiko yra mažai. Prašau visų kalbėti kaip galima trumpiau. Taigi, ponas Poremba. Pamėginsiu pristatyti pono Vlasek pranešimą trumpai. Pirmiausia, noriu atsiprašyti pono Vlasek vardu. Jis šiandien e, yra Strasbūrė, dalyvauja vietos regioninių valdžios institucijų forume Europos taryboje. Jis manęs paprašė pristatyti e, nuomonės projektą, akcentuojant keletą pagrindinių dalykų. Visų pirma, mums visiems aišku, kad ES anglaudos politika svariai prisideda prie e, šalių ekonomikos, tai yra didžiausias investicijų šaltinis e, bendryjoje. Ir tai ir svarbu, kad ne tik ES institucijos, bet ir E, valstybės narės, vietos, regionės valdžios institucijos gyvenintų investicijų politiką. Siekdami paskatinti ekonomiką, turėtume remtis tomis įmonėmis, kurios sukuria didžiausią pridėtinę vertę. Ir mm, didžiąją ekonomikos dalį sukuria didelės uh, įmonės Europoje. Todėl mes neturime užkirsti joms kelio pasinaudoti ES lėšomis. Taip pat turėtume veikti pagrindiniuose e, sritise. E, yra atliktas tyrimas, kuris parodė, kad 33 procentams įmonių nerima kelia mažas e, Europos ūkio augimas, 29 procentams e, dideli mokesčiai ir dar daliai mm, didelis e, valstybių narių įsiskolinimas. Nuomonės projekte akcentuojamas miestų vaidmuo skatinant investicijas Europoje. In, investicijų galimybės miestuose yra labai gausios, bet e, dauguma investuotojų domisi inovacijų parkais ir dideliais infrastruktūros projektais. Taigi E, būtent šiuose srityse reikia tobulinti Europos politiką. Ponas Flasek yra pasirengęs pasiūlyti geriausių sprendimų. Šioje nuomon, rengdamas šią nuomonę jis yra pasirengęs susitikti su šešėliniais pranešėjais Strasbūrė, aptarti pagrindinės temas. O dabar norėčiau išgirsti jūsų nuomonės, o po to perduosiu ponui Vlasek jūsų pagrindinės pastabas. Ačiū. Ačiū socialistų frakcijos vardu Derek Von. Ačiū pirmininkė. E, e, ši nuomonė yra trumpa, taigi mano pastabos taip pat bus trumpos. Manau, kad šioje trumpoje nuomonėje turėtume pasinaudoti progą ir akcentuoti sanglaudos politikos svarbą pritraukiant investicijų tuo metu, kai ūkis auga lietai, o nedarbas yra labai didelis, ypač tarp jaunimo visoje Europoje. Dėl paties pranešimo. Manau, mes turėtume pasakyti, kad sanglaudos politika gali padėti pritraukti investicijų infrastruktūrą, į įgūdžių gerinimą ir į socialinę plėtrą, kaip sakė anksčiau kalbėjęs kolega. Pranešime yra minimas, minima didelių įmonių svarba generuojant investicijas ES, bet aš manau, kad turėtume paminėti ir mažų ir vidutinių įmonių svarbą bei socialinių įmonių svarbą visoje ES, kadangi visos jos taip pat atlieka savo vaidmenį pritraukdamos investicijų ir kurdamos darbo vietas visoje Europoje. Taip pat kalbama apie sanglaudos politikos svarbą mažiau išsivyščiusiuose regionuose. Žinoma, dėl to ir yra įgyvendinama sanglaudos politika, tačiau turime neužmiršti, kad sanglaudos politika ir struktūriniai fondai duoda naudos ir labiau išsivyščiusiems regionams, kadangi didėjant gerėjant mažiau išvyščiusių regionų būkliai, naudos gauna ir labiau išsivystę regionai. Neturėtume to užmiršti. Pranešime taip pat minimos ir kai kurios problemos pritraukiant investicijas ES. Kalbama apie didelius mokesčius ir didelės valstybių skoras, ta, skolas, tačiau yra daugybė ir kitų problemų ES. Tai yra investicijų stoka, augimo stoka, m, prasti įgūdžiai, mažos investicijos į in infrastruktūrą. Manau, kad visose šiuose srityse reikėtų patobulinimų, tam reikėtų naudoti sanglaudos politiką ir apie tai reikėtų kalbėti šiame pranešime. Paskutinėme punkte kalbama apie miestų regionų svarbą, apie tai jau šiandien buvo kalbėta ir per daug nereikėtų dabar išsiplėsti. Taigi bus galimybė teikti pakeitimus, aš taip pat norėčiau pasinaudoti progą padiskutuoti su pranešėju prieš teikdamas pakeitimus. Pone Jusnenam, jos nėra, ne, ji yra, prašau kalbėti kaip galima trumpiau. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, ponė Husmanova yra šešėlinė pranešėja, tačiau ji negali šiandien dalyvauti posėdėje, todėl aš pristatysiu jos mintis dėl šio pranešimo. Visų pirma, sveikinu pranešėją parengus nuomonės projektą. Pone Husmanova mano, kad dauguma nuomonės punktų atitinka Alde frakcijos pozicija. Pone Kusmanoma sutinka su pranešėju, kad investicijų pritraukimas yra svarbiausias dalykas siekiant pagerinti regionų padėtį ir remiant regioninę politiką ir strategijos Europa 2020 tikslus. Svarbu, kad kiekvienas valstybinio sektoriaus investuotas euras, įskaitant sanglaudos ir struktūrinius fondus, paskatintų daugiau privataus sektoriaus investicijų. Taip pat ponia Kusmanovas sutinka, kad investicijų patrauklumas Europoje turi būti grindžiamas investicijų politika, regionai turi pasiūlyti investavimo galimybių, kad padidintų savo konkurencinius pranašumus lėšų inžinierija, technologijų perdavimas, verslo inkubatorių steigimas, klasterių steigimas, tinklų kūrimas e, būtų papildomi elementai, kurie padidintų investicijų patrauklumą Europoje. Pone Kusmanova norėtų pakalbėti apie sanglodos politikos svarbą mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje. Ji mano, kad investicijos į transportą, energetiką ir plačiajuošio interneto infrastruktūrą, taip pat žmogiškojo kapitalo mm, tobulinimas yra svarbiausi dalykai, svarbus dalykai, kuriant palankesnę verslui aplinką. Ir ji taip pat susirūpinusi dėl to, kad nėra kalbama apie mažas ir vidutinės įmonės šiame pranešime. Manoma, kad sanglaudos politika turėtų visų pirma būtų sutelkta į mažas ir vidutinės įmonės, kadangi tokių įmonių ES yra 23 milijonai, tai yra 99 procentai visų įmonių ir juose yra sukūriama du trešdaliai privataus sektoriaus darbo vietų. Reikia taip pat paminėti, kad yra ribota prieiga prie mokslinių tyrimų. Tuo metu, kai mm, Europos regionuose yra didelis nedarbas, jis ypač didelis mažiau išsivyščiusiuose regionuose. Aldė mano, kad reikia gerinti pagrindinės mažų ir vidutinių įmonių steigimo ir funkcionavimo sąlygas. Ačiū, Elizabeth Schroeder. Ja, um... Keletas pastabų. Nemanau, kad bendras mokesčių mažinimas skatins labiau investuoti, investicijų priežastis yra kitokios. Pavyzdžiui, ar tame regione, kur investuojame, esame pakankamai kvalifikuotos darbo jėgos, ar, ar visi kiti reikalavimai. E, yra įgyvendinami, pavyzdžiui, ar patrauklų tą tai vietovėje gyventi, ar e, galima vystyti kokią nors kultūrinę veiklą. Panašiai tai ne vien mokesčių klausimai. Investuodamos naujosiuose valstybėse narėse įmonės įsikūrė trumpesniam laikotarpį, e, kuomet gauna tam tikras mokestinės lengvatas, tačiau po to, kad tos lengvatos yra panaikinamos, tai uh, jos persikėlė į palankesnius investicinių požiūrių regionus, mokestinių požiūrių taip pat, taigi aš nemanau, kad e, tai turėtų būti e, svarbiausias kriterijus e, skatinti įmonės medžioti subsidijas, paramą mes turime regionus paversti patrauklesniais plačiaja prasme tam, kad įmonės ilgiau juose pasiliktų, todėl reikia investuoti į e, darbo jėgos kvalifikaciją. Pavyzdžiui, mano regione veikia didžiulis kompetencijos centras, e, kuris e, Saulės energijos srityje plėtoja savo veiklą, tačiau neturime pakankamai kvalifikuotos darbo e, jėgos ir negalime e, dar platesnių mastų e, pritraukti investicijų. Manau, kad strategija Europa 2020 taip pat apie šios aspektus yra kalbama ir mano nuomonė būtent tokia linkme turėtų būti žengiama šiame pranešime. Ačiū, Šonas Kėlis. Ačiū, pana pirmininkė, trumpai, nes e, jau vėluojame. Kaip minėjote, sanglos politika buvo pagrindinis konvergencijos e, sudarinamumo variklis Europos Sąjungoje. Mano regionas geriausias pavyzdys. E, tačiau taip pat reikia pastebėti, kad kuo e, stipresni taps regionai, tuo geriau jie sugebės konkuruoti Europos Sąjungoje, Europos Sąjungos mastu. Todėl mes turime Europą investuodami vertinti kaip vieną visumą. Tai, ką Petra minėjo, yra labai svarbu strategija Europa 2020 ir uh, E, finansinių lėšų procentinės dalies padidinimas moksliniams tyrimams ir plėtrai yra labai svarbu, nes <clears throat> tai e, dėl tų investicijų mes galėsime Europoje gaminti e, naujoviškus gaminius. Šiuo metu Europoje tiek daug naujų gaminių yra sukūriama, tačiau jie yra gaminami už ES ribų, reikia pakeisti šią praktiką. Taip pat noriu kaip dėmesį dar vieną dalyką. Mes e, turėtume e, pritraukti elitinius studentus e, ne tik studijuoti Europos Sąjungą, tačiau ir skatinti juos pasilikti. Pažvelkime, kiek Nobelio premijos laureatų gyvena Junktinėse valstijose. Jie ten vyksta dėl to, kad ten yra patraukli aplinka jiems studijuoti ir dirbti. Todėl manau, kad mes kuo daugiau inžinierių e, pritrauksime, to turėsime daugiau galimybių e, kurti naujus gaminius. Janas Olbrechtas. Keletas pastebėjimų tokio pobūdžio mūsų komiteto rengiamomis nuomonėmis galėtume atkreipti dėmesį į du dalykus, nors nesu susipažinęs su originaliu pranešimo tekstu. Arba turėtume susitelkti ties e, investuotojų pritraukimus, sudarant jiems tinkamas investavimo sąlygas e, per mokesčius, per kitus aspektus, e, O kitas aspektas būtų susijęs su ES lėšų investavimu. Europos Sąjungoje. Aš e, manau, kad galbūt e, pirmas klausimas yra susijęs su ekonomikos ir pinigų reikalų komiteto veikla, tačiau antras aspektas, manau, kad savo veikloje mes e, taikome dvi išimtis. Uh, didelėms įmonėms nebus leidžiama naudotis e, Europos e, e, regionės plėtros fondo paramą. Turėtume uždrausti įmonėms ją naudotis, taip pat turėtume uždrausti labiau svyščiusiems regionams investuoti į infrastruktūrą, į transportą, aplinkosaugą, į informacijų komunikacijų technologijas. Jeigu Todėl nesuprantu, kodėl viename dokumente remdami vieną pasiūlymą turėtume kitame dokumente remti kitą pasiūlymą. Aš turiu menį, kad anksčiau minėtame dokumente mes tokią paramą, galimybę teikti tokią paramą dėlėms įmonėms mes numatome. Man neistelor. Panašiai kaip ir Janas Olbrichtas, galiu pasakyti, kad savo naujoviškas priemonės galėtume pasitelkti. Kalbėkime apie pažangę specializaciją. Pavyzdžiui, tai yra prielaida e, plėtoti moksliniams tyrimams, e, tai yra pasinaudoti Europos e, regionų plėtros fondo lėšomis, pritraukti labiau įsilavinusius žmonės į savo regioną. Jei norime regioną padaryti patraukliu, tai turime sukurti bendrą patrauklę aplinką tam, kad e, ir tą teritorinį lygmenį plėtoti tam, kad įmonės e, atvyktų ir investuotų. Todėl turėtume pasinaudoti savo lėšomis kitaip, pasidalinti taip pat ir e, kylančią riziką, apie tai būtų galima kalbėti O dėl likusių nuostatų manau, kad pranešimas vertintinas teigiamai. E, informacijos ir ryšių technologijos e, suteikia regionams e, geresnės galimybės atokesniems regionams, ypač todėl uh, jie tampa patrauklesni mažoms ir vidutinėms įmonėms ir daug jaunų žmonių nori įsitraukti į tokio pabudžio procesus, kurie galėtų būti išplėtojami artimiausiais metais, nes prognozuojama, kad 40 procentų naujų darbo vietų bus susijęs su interneto erdvė. Galėtume taigi, čia taip pat konkrečių pasiūlymų pateikti, tačiau bet kokiu atveju aš tikiuosi gerą bendrabiavimą su pano Olbrechtu. Odi Kratso dabar kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti komiteto nariams ir kolegoms, kurie dalyvavo ir svarstė mano renktą nuomonę ekonomikos ir pinigų komitete, apie ką čia eina kalba. Kalba eina apie tvarų vystimasi, būtinybę jį užtikrinti ir su šiais terminais mes susidurime skaitydami įvairius pranešimus kurie rengiami, pavyzdžiui, ekonomikos ir kitose komitetuose. Europa švietimo prasme vis dar yra svarbus regionas, tačiau patiriame vis didesnį kylančios ekonomikos šalių konkurenciją. Ir šios šalys mm, siekia pritraukti daugiau investicijų. Tai labai svarbu, kad e, iš Europos investicijos ne iškeliautų dėl finansinių ekonominių problemų, dėl nepakankamo ūkio augimo. Susidaro tokia padėtis, kad nepakankamai pasinaudojame savo ekonominiu potencialu, konkurenciniu potencialu, o turėtume tą geriau daryti, siekdami pritraukti daugiau investicijų. Šis aspektas yra labai svarbus, nes kyla pavojus e, mūsų kaip lyderės pozicijai pasaulio mastu, kalbant apie tiesioginės užsienio investicijas. Reikia nepamiršti, kad ES kaip e, bendrai teritorijai tas lyderės vaidmuo tenka e, dėl tiesioginių užsienio investicijų, tačiau atskiri ES regionai pritraukia labai skirtingas investicijų apimtis. Todėl pasitelkiant sudarimo kriterijus turime siekti tą padėtį pakeisti. Siekiant visą ES teritoriją paversti patrauklę investicijoms. Apie tai turime kalbėti, kaip atskirius regionus padaryti patrauklesniais investicijoms. Apie tai išsamei nekalbėsiu. Kolegos jau kai kurios aspektus minėjo. Aišku, galima tą padaryti pasitelkiant bendrijos lėšas, tačiau taip pat ir kitas priemonės būtų galima pasitelkti viešai privačią partnerystę. E, kitos priemonės buvo minėtos. Yra labai svarbu suvokti, kad labai svarbu uh, užtikrinti e, deramą infrastruktūrą, ne tik e, jūrų ar oro uostus, tačiau taip pat ir socialinę infrastruktūrą, kad būtų galima e, tiek pasiekti, jog ilgiau liktų ES anksčiau investavusios įmonės, tačiau taip pat būtų pritraukiama ir daugiau naujų investicijų. Taigi dar kartą pabrėžiu, kad turime galvoti ne tik apie jūrų ar oro uostus, tačiau apie e, kvalifikuotą personalą, apie socialinės aplinkos deramą sukūrimą. Aš tikrai yra investuojančiams įmonėms dažnai sudėtinga rasti tinkamai kvalifikuotos darbo jėgos, todėl turime e, skatinti tokios darbo jėgos judumą. Buvo kalbama apie mokslinius tyrimus ir plėtrą ir geresnę galimybę pasinaudoti mokslinio tyrimų rezultatais. Pasiekėme nemažai mokslinio tyrimų rezultatų, tačiau labai nedidelė e, mokslo tyrimų rezultatų dalimi iš tiesų yra pasinaudojama. E, reikėtų skatinti galbūt vietinės reikšmės mokslinio tyrimų centrų veiklą ir jų rezultatus labiau derinti prie uh, konkrečių regionų poreikių. Europos transporto tinklai gali sukurti papildomą naudą ir papildomą pridėtinę vertę, <clears throat> užtikrindami e, geresnį E, geresnį tarpusavę ryšį tarp labiau ir mažiau įsivyščiusių regionų, mažiau įsivyščiusių dėl to, kad e, juose nėra tinkamos infrastruktūros. Tokie būtų svarbiausi elementai, e, svarstant mano rengimą dokumentą ir kalbant apie mūsų komiteto uh, kompetencijas. Kalbant apie pono Vlasko pranešimą, tai jame minimas, e, minimas labai svarbios temos. Antrajame punkte teigiama, kad m, e, pagrindinis kriterijus turėtų būti ne investuojančios įmonės dydis, e, o jo, jos ilgamžiškumas ir veiklos kokybė. Todėl <clears throat> nereikia Manau, kad nereikia e, prieš pastatyti e, vieno kriterijaus kitam. Mes norime pritraukti tiek e, mažas, tiek didelės įmonės, kad jos investuotų. Kalbant apie sanglaudą, tarpusavio papildomumą ir ES konkurencingumo stiprinimą, tai manau, kad ekonominių mokesčių politikos ir socialinės politikos aspektų reikia dėti daugiau pastangų siekiant sustiprinti mūsų pozicijas. Konvergencijos kriterijai gali būti naudingi tik pritaikant jos visos Europos mastu. Turime geriau koordinuoti įgyvendinamas politinės priemonės ir politinius sprendimus tam, kad paskatintume uh, tiksliau e, paskatintume mūsų regionų žinomumą trečiosiuose šalyse, dažnai sustinku su potencialiais investuotojais ir e, įsitikinu, kad jų požiūris į Europą labai skiriasi nuo mūsiškio, taip pat reikia skatinti eurozonos ir ne eurozonos valstybių glaudesnį tarpusio bendradarbiavimą, nepriklausomai nuo to, kokiame regione būtų investuojama, ar reikia pristatinėti šios regionus kaip e, sudėdamasis visos ES dalis. Žmogiškiai ištekliai taip pat yra labai svarbus. Investuotojai teigia, kad beveik visus ES regionuose gali rasti kvalifikuotos darbo jėgos, tai yra mūsų didžiulis privalumas, turime jį išlaikyti, taip pat turime daugiau reklamuotis bendroji rinka yra didžiulis pasiekimas, o tai reiškia e, pridėtinę vertę visiems regionams papildomą naudą. Taigi turime daugiau laiko skirti e, šiems aspektams, kad investuotojai negalvotų vien tik tai apie e, Vokietiją, Prancūziją arba Graikiją šiuo atveju. Jie turi E, įsivaizduoti ir investuoti, siekti investuoti į visus ES regionus. Taigi e, tas bendras europienis lygmo gali būti naudingas visiems regionams, reikia įstiprinti, reikia geriau pasinaudoti bendrosios rinkos teikiamais privalumais, e, Ir tie privalumai turi būti žinomi tiek Europos viduje, tiek ir už jos ribų. Tokie būtų mano papildomi argumentai, kuriuos norėjau pristatyti, pristatydama savo nuomonę dėl pono Vlasiko pranešimo. Dėkuoju, nežinau, ar dar ponas Paremba norėtų pasakyti. Dėkuoju visiems už pastabas. E, manau, kad e, tai labai svarbu. Tikiuosi, kad ponas Vlasakas suformuluos e, geras išvadas ir atsiūs paskui komitetui savo nuomonę. Turime nuspręsti, kada bus e, terminas pateikti pakeitimams. E, siūlau ko 29 dieną 12 val. Kolegos, mes dar neaptarėm vieno penktojo e, bendrosios žunkysės politikos reformą atėjo ponas Tikščiai yra pranešėjas, bet bijau, kad nebeturime laiko šiandien šiam klausimui aptarti, galbūt rytoj pavyks kaip nors šį klausimą kuo nors rašyti, bet turime apie tai kalbėti, nes, e, kaip suprantu, ne tik tai jūs vienas, bet ir kiti šešėliniai pranešiai norėtų pasakyti. Jeigu niekas daugiau nenori pasisakyti, tai galime suteikti žodį jums ir paskui nustatyti e, pakeitimų pateikimo datą galutinę. Ar kas nors dar norės be pranešėjo tik šeiros pasakyti ar ne? Nieko nėra, tai jeigu norite, galite pristatyti šį klausimą, o paskui nustatysime, kada bus terminas pakeitimams. Dėkoju pirmininkė, labai atsiprašau, kad vėluoju. Tikiuosi, kad e, neteko, nereikėjo koreguoti darbo tvarkės. E, tikrai pasakysiu, kad e, bendrąją žuvininkystės politiką reikia, kaip galima greičiau reformuoti, reikia galvoti apie ekonominius, socialinius, kultūrinius aspektus, reikia pažangios, įtraukiamojo pobūdžio e, politikos, kuri atitiktų Europos 2020 tikslus ir Europos e, politikos kitas kryptis. Reikia taip pat stiprinti regionų vaidmenį, kurie turi pademonstruoti savo atsakomybę žuvininkystės politikos sityje pagal subsidiarumo principą. Svarbiausi veikiai turi mm, įgyti kur kas svaresnį vaidmenį, reikia taikyti e, metodą iš apačios į viršų, reikia Mm, užtikrinti regione, regionį integravimąsi ir e, taip pat siekti, kad būtų finansuojami e, tikslai, e, kurie išdėsti strategiją Europa 2020, kad bus sukurta derama sistema mes e, galime pateikti teigiamą išvadą žuvininkistės komitetų dėl pasiūlymo. E, dėkoju. Data, iki kurios galima pateikti pakeitimus, yra kovo 29.12 valanda. Šios dienos posėdis baigtas, o dabar pereiname prie koordinatorių posėdžio. Prašyčiau visų palikti salę, kaip galima greičiau, kad liktų tik tai koordinatoriai, galėtume e, pradėti posėdį. So this is, uh...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 be interested, they, you can come back at 6.30. Now we... Šioje salėje vyks ir darbo grupės posėdis.